Please. Thank you. So we are going to start. Ačiū. Siūlau atnaujinti mūsų Envi komiteto posėdį. Pirmiausia, pradėsim nu, balsavimo. E, tiksliau, e, rinkimų turėsim išrinkti du vicepirmininkus pasitraukus Junktiniai karalystiai. politinės frakcijos turėjo pateikti pakaitinių narių kandidatų sąrašus, o sekretoriatas negavo jokių pavardžių. Tad turim padaryti dviejų minučių pertrauką tam. Tai dar labiau vėluosim. Tad jei sekretoriato darbuotojai gali užtikrinti, kad tikrai bus pateikti kandidatų, e, kandidatų pavardės, tai gerai. Taip, dabar mes turim, e, turim pavardžių e, antram vicepirmininkui ir trečiam. Ne, mes gal dabar kalbam apie pirmą vicepirmininką. Taip, čia teisinė procedūra. Mes turim turėti pakaitinių narių pavardžių sąrašą. Ne kandidatų, bet pakaitinių narių pavardžių sąrašą, kurie dalyvaus balsavime.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 Okay, so I think we can now start. Tai dabar jau galim pradėti balsavimo rinkimų procedūrą. Turim patikrinti, ar yra korum, korumas. 21 narys. Ir dabar pirmiausia balsuosim, rinksim antrąjį vicepirmininką. Ar politinės frakcijos turėtumėt kandidatų, gal nuo socialdemokratų? Taip mūsų kandidatė Sicilija Saliena. Tai tiek. Daugiau ne, neaiškinsiu, kadangi kolega gerai, tikrai tinkamas, pasiruošęs tokiam darbui. Ar būtų kitų kandidatų? Reikia formaliai pritarti tokiai kandidatūrai ir ar sutinkat jūs pats būti kandidatas? Taip, sutinku. Tai tada balsuosim rankų pakelimu. Ar komitetas balsuoja už šią kandidatūrą? Kas už, kas prieš, susilaiko? Sveikinu išrinkus. Okay, so acclamation. We move to the second vote. Dabar trečias e, vicepirmininkas. Ar būtų kandidatų? EPP frakcija siūlo Dan Mutrijanų, tai naujas parlamente e, kolega, bet jis tikrai patyręs politikas, dirbo e, miškininkystės ir žemės ūkio ministerijoje ministru ir tikrai geras mūsų kandidatas. Taip, jūs turbūt sutinkat būti kandidatas. Sutinku. Ačiū. Kas už? Prieš susilaiko. Tad jūs esat dabar išrinktas vicepirmininku, Envy komiteto vicepirmininku. Sveikinu. Okay, so we have now the electronic vote on the. Dabar balsuosime dėl geriamojo vandens kokybės e, direktyvos ir tam skirto pranešimo. Taryba ir parlamentas susitarė dėl šios direktyvos. Dabar pradedam balsuoti. Baigiam balsuoti. Pritarėm susitarimui. Ačiū. So the était en ordre. So we are going to resume and then. Tęsiam darbą. Ir kreipiuosi į tuos, kurie nori išeiti iš salės ar turi išeiti, tai prašom tą ir padaryti. Ir dabar reikim prie kito darbo tvarkės punkto, vadinamasis MRV dokumentas ir iš karto žodžius teiksiu pranešėjai Jutai Paulus. Ačiū pirmininkė, mes čia iš salės į salę vaikščiojam ir reikia susirasti kartu savo vietą. Kaip jūs turbūt žinot, šiandien aš pristatysiu pranešimo projekto dėl E, tai yra CO2 emisijų iš laivininkystės sektoriaus reglamento suderinimo su vadinamoju MRV reglamentu, nes e, IMO organizacija nusprendė prieš keliarius metus e, įsteigti atskirą sistemą, o komisija norėjo palengvinti naštą šio sektoriaus operatoriams. Aš išplėčiau komisijos pasiūlymo aprepti, nes juk visi mes dirbantys šiame komitete, o mūsų komitetas visada pasisakydavo už ambicingą aplinkosaugos politiką. Ir iš tikrųjų mes suprantam, kad reikia imtis realių veiksmų, norint sumažinti e, teršalus, išmetalus. Ir dabar jau lapkritį parlamentas paskelbė, e, kad reikia imtis greitų netidėliotinų veiksmų aplinkosaugos rytyje ir kartu matėm, kaip komisija pristatė žaliojo kurso iniciatyvą. Tad man atrodo, kad reikia daugiau veiksmų ES lygių, kad būtų galima uh, E, sumažinti CO2 iš metalų kiekį laivininkystės sektoriuje, e, kartu derantis prie žaliojo kurso, e, komunikato be visą kitą, kur kalbama apie jūrų sektorių ir įtraukiant išmetalų apskaitą į e, ATS sistemą. O kol kas e, jūrų sektorius tiesiog e, niekur nefiguruoja šituose sistemuose. Jeigu laivininkistė, jūrų sektorius būtų kokia nors atskira valstybė, tai būtų šešta pagal, pagal didžiausių teršėjų sąraše. Ir dabar turim duomenų iš 2018 metų duomenų, kurie buvo surinkti e, pagal MRV reglamentą ir ten 8000 laivų, iš jų duomenys buvo surinkti ir buvo nustatyta, kad e, tie laivai uostuose ar jūroje išmetė kur kas daugiau e, išmetalų per metus negu Belgija. Be to duomenys parodė, kad uh, kad e, netitinka laivų konstrukcijos veiksmingumas e, nuo realaus veiksmingumo, nes popieriuje yra viena, o tikrovėje, kad ir moderniai sukonstruoti laivai išmeta mm, CO2 kur kas daugiau. Ta galima pastebėti beje ir automobiliuose, bet e, iš tikrųjų realus kūro sunaudojimas didesnis negu numatytas pagal brėžinius ir panašiai. Bet mes ne pirmą kartą jau kalbam apie jūrų sektorių, nes 2013 metais komisija atliko poveikio vertinimą ir jau tada komisija padarė išvadą, kad e, įtraukti e, šio sektoriaus emisijas į ATS sistemą būtų tikrai pravartu ir tai kartu paveiktų ir dabartinės ETS kainas. Tad administracinė našta čia nebūtų per daug darbo, nes skaičiai jau surinkti. Sausio mėnesį įvyko viešosios konsultacijos ir paaiškėjo, kad galbūt nepakaks vien tik tai e, veikti per kainas tam, kad būtų galima e, E, pasitelkus naujas technologijas kurti modernesnius laivus. Nes e, šiaip e, yra tam tikrų trikdžių. Čia dabar siūloma 2030 metams 40 procentų veiksmingumo tikslas, būtent turint galvoje transportavimą, E, transportavimą prekių, įtraukiant kartu ir CO2 išmetalus. E, būtent IMO tokį tikslą buvo nusistačiusi ir užsimojo iki 2030 metų 40 procentų pagerinti veiksmingumą. Ir mes į tai atsižvelgiam. Bet mūsų duomenys, kaip jau sakiau, tik iš 2018 metų Ir aš pranešime sakau, kad kad per 2018-2030 uh, metų laikotarpį mes turėtume pasiekti tokį veiksmingumo rezultatą, nes dabartiniai laivai, turint ir dabartinės technologijas, uh, to galima pasiekti, tik reikia sukurti paskatų. Turint galvoj Paryžiaus susitarimą ir jo užmojus e, sumažinti, neleisti e, klimatui šiltėti nedaugiau kaip dviem e, laipsniais, pageidautina pusantro laipsnio iki pusantro laipsnio. Tai tam pasiekti reikia pasaulinių tikslų, bet tam aišku reikia suderinti mūsų MRV reglamentą su įmo e, duomenų rinkimo sistema. Per viešuosius klausimus e, buvo pasakyta, kad išsakė pastabų dėl pervežtų uh, krovinių uh, skaičiaus. Mes gavom duomenų iš Mersk bendrovės, uh, iš mokslininkų, kurie dirba šiais klausimais. Trečia, aš išplėčiau apripti įtraukdama metano emisijas, nes e, jos 80. Tai yra, tai yra metanas irgi e, prisideda smarkiai ir prisidės prie klimato kaitos, kaip ir CO2 išmetalai. Mes nežinom, aišku, kas bus po šimto metų, bet e, net ir po keliarių metų jau matysim padėtį. Kita vertus, metano išmetalus netaip lengvai išmatuosim kaip e, CO2, bet yra tam tikrų lyginamųjų rodiklių. Antai komisija Berlyne prieš porą savaičių e, tai yra, buvo nustatyta, kad galima jau pasinaudoti tam tikrais skaičiais, matavimo priemonėmis. Tad metanas irgi yra labai tokia svarbi E, šiltnamio poveikį turinč, turinčios dujos. Ir tai irgi susiję su e, bunkerinio kūro suvartojimu. Kalbant apie priemonės. Aš pasikalbėjau su ne vienu mm, operatoriumi dirbančių uostuose, su žmonėmis ten ar, arti gyvenančiais uh, ir, e, e, ir aišku, konstatuota, kad tas bunkerinis kūras nėra švarus, kad teršia orą. Bet kita vertus, aš nusprendžiau kol kas nerekomenduoti privalomos priemonės, raginu tik tai komisiją pateikti pasiūlymą tam, kad būtų galima uh, sušvar, pašvarinti orą e, uostuose ir šalia. Kartu m, mm, e, pasisakau už šio sektoriaus įtraukimą į ETS sistemą, bet tam reikia e, nuanglinimo fondo, kuris būtų skirtas e, jūrų sektoriui. Kartu reikia alternatyvių kūro būdų ir, ir kitokių priemonių, kad nes nepamirškime, ES yra mažų laivininkystės e, bendrovių, kurios pačios tikrai nesugebės atlikti mokslinių tyrimų ir panašiai. Todėl, manyčiau, e, dalį bent jau e, pajamų iš ETS būtų galima pervesti į šį fondą. Uh, Ir toliau tas 40 procentų veiksmingumo pagerinimo tikslas iki 2030 metų. Tai man tai labai rūpi. Čia irgi e, technologijų klausimą palieku atvirą, nes, kaip sakiau, kai kurios e, laivininkystės bendrovės, net ir remiamos e, jūrų e, to fondo, nesugebės vis dėlto atsirinkti išvystyti ar įdėkti naujų technologijų. Tad mes kaip politikai turėtume elgtis teisingai, e, numatyti tam tikrus siekius, tačiau ne, tačiau neprimesti technologijų, nes kol kas mes niekas, nei mes niekas nežinom, e, kokios technologijos e, pasirodys ateityje ir kur labiausiai išplis. Ačiū, dabar žodį suteiksiu šešėliniams pranešėjams. Peter Lyze, EPP. Dėkoju. E, gerbiama e, pranešėja, porą žodžių norėsiu, norėčiau pasakyti e, dėl komisijos pasiūlymo, kaip visada. Mes turė, turime pirmiausia atsižvelgti į komisijos pasiūlymą. Jame numatytas tam tikras sušvelninimas, susilpninimas ir kalbama apie krovinio transportavimo krovinį, o ne apie jo pajėgumus. Ir tą patį reikia pasakyti ir apie oro transportą. Iš tikrųjų yra matu, matuojama e, tai, kas yra transportuojama, ne tai, kaip tai galėtų būti transportuojama. Ir E, manau, kad mes turėtume efektyviau išnaudoti ir laivus. E, kai kolegos, kaip kolegos iš kitų frakcijų minėjo, yra labai svarbu tai, jog e, komisija mano, jog reikia kreiptis į laivo savininką, nežinant, kaip tas laivas iš tikrųjų bus išnaudojamas. Ir reikėtų paminėti laivo operatorių manau, visi dėl to vieningai sutarėme. Taip pat turime pasakyti kai ką drąsaus. Mes e, pasisakome už komisijos pasiūlymą e, dėl to, kad mes turime greitai vis e, kažką daryti ir žinome, kad laivų sritis yra ta, kurioje klimato kaitos teisės aktų kol kas nėra. Ir E, jų gairės šią prasme buvo priimtos dar vasarą. Todėl aš palaikau asmeniškai labai stipriai tai, kad mes galėtume eiti į priekį ir e, mes turėtume e, jūrų transportą padaryti atsakingą už klimato kaitą, taip pat kaip ir oro transportą ar sausumos transportą. Ir manau, man, mano frakcijai ir tarybai labai svarbu turėti poveikio įvertinimą. Ir um, Mano klausimas komisijai, ar užtenka 2013 metų poveikio vertinimo, ar e, komisija galėtų kiek įmanoma greičiau atlikti išplėstą poveikio vertinimą, kuris atspindėtų dabartinę situaciją. Dabar dėl Brexito. E, klausimas yra, ar ta situacija nesikeis. Aš nežinau. Ir, uh, ne, nežinau, ką, ką reiškia, iš, e, ką reikš iškrauti laivą Junktinėje karalystėje, tai dar reikia išanalizuoti. Ir mes norėtume labai aiškiai e, iškirsti iš komisijos, manau, kad ta sistema neturėtų e, būti paremta vėliavomis. Ir E, kiekvienas e, e, laivas, kuris įplaukia į uostą, turėtų mm, laikytis numatytos ES sistemos. Ir taip pat žinome, kad man, man taip pat labai įdomu, kas bus su labai stipriam, sunkiomis prekėmis, pavyzdžiui, cemento pervežimu, kokios bus jo pervežimo kainos. Ir dėl tai dėl, dėl mm, jūrų transporto e, e, įtraukimo į šitą sistemą. Jeigu jie importuoja cementą, tai e, tai atitinkamai kainuoja, atitinkamai išmetama yra CO2. Būtų gerai sužinoti, kokios bus kainos. Toliau kitas dalykas dėl fondo. Labai gera idėja, tačiau taip pat turėtume pakalbėti apie tai, jog dabar mes turime. Ne, E, daugiau išmokėti nei 30 procentų e, jeigu ir e, auga laivų skaičius valstybėse narėse, tai ir į fondą turi būti įdedama daugiau. Taip pat labai svarbu, kad fondas išnaudotų, būtų išnaudojamas ir tose valstybėse, kurios nepriklauso Europos Sąjungai. Arba jeigu jeigu iš dalies transportavimas vykdomas e, e, orų, tai tada e, reikėtų iš dalies numatyti kofinansavimą iš ES biudžeto. Ir taip pat reikia finansuoti mokslinius tyrimus. Dėkoju. Dėkoju pirmininkė, dėkoju pranešėjai už puikų pranešimą ir norėčiau pradžioje pasakyti, kad labai e, malonu matyti, jog daug kas atitinka tai, ką nori matyti mano frakcija ir reikia imtis kitų žingsnių ir užtikrinti, kad būtų ne tik vertinama situacija, bet ir nustatomi tikslai, kurie gerintų situaciją. E, kaip pranešėjas minėjo, svarbu paminėti šio sektoriaus svarbą ir jo potencialą. Tačiau tai reiškia, kad e, turi būti numatyti atitinkami teisės aktai, kad jie taip pat e, laikytųsi Paryžiaus susitarimo ir mūsų laivybos sektorius turi būti efektyvus ir prisidėti prie šios e, situacijos. Tačiau dabartinė situacija yra priešinga. Mes matome, kad 2050 metais 200 procentų padidės emisijų ir šis sektorius bus vienas iš didžiausių pasaulio teršėjų. Manau, kad visi suprantame, jog mums reikia žingti e, dar vieną žingsnį tolyn. Aš manau, kad mums reikia ir užtikrinti, kad toliau laikysimės aukščiausių standartų palyginus su E, tarptautinę duomenų e, surinkimo sistemą. Sutinku su Peteriu dėl um, krovinių. Labai svarbu vertinti tikrąją situaciją, o ne kažkokią techninę idėją. Aš taip pat manau, kad mes turime įtraukti tokias priemonės, kuriomis užtikrintume, kad būtų numatytos ribos, kiek galima yra teršti ir ar tai būtų daroma um, tam tikrų atstumų ir a, tikiuosi, kad mes tai padarysime šiame a, e, MRV, a, tai yra jūrų transporto a, reglamente. Ir a, labai svarbu, kad a, šis reglamentas a, padarytų spaudimą atitinkamiems sektoriams. Ir manau, kad mes neturėtume a, to e, užvilkinti. Manau, kad dabar yra tas momentas, kai e, langas yra atviras. Komisija sako, kad e, mato to poreikį ir mes manome, kad laivybos sektoriuje mes turime suteikti gali, unikalią galimybę patobul, pat, patobulėti. Ir padarykime tai, tegu šis reglamentas būna pa, svarbiausias, e, svarbiausia priemonė, kaip kontroliuoti šį sektorių, tai yra stebėsenos ataskaitų teikimo ir tikrinimo e, sistemos. Manau, mes turime e, imtis daugiau žingsnių, nei užuot vien prašę komisijos viską sukurti. Mes turime priežasčių imtis veiksmų dabar. Ir mes žinome, kad mes turime tokių mažų šalių kaip Malta. Ir nėra gerai, kad e, susidaro tokia situacija, jog jie gali teršti. Situacija yra tikrai e, žalojanti sveikatą. Tad aš manau, kad mes turime padaryti daugiau, kad e, galėtume spręsti šitą klausimą. Ir mes kalbame apie mūsų piliečių sveikatą gyvenančių uostuose. Mes turime užtikrinti, kad ne, laivai negalėtų e, išmesti iš metalų e, tol, kol stovi uoste. Tai nesąmonė. Ačiū, ponia pirmininkė. Pirmiausia, širdingai noriu padėkoti pranešėjui, nes tema iš ties techninio pobūdžio, tad dar kartą labai ačiū už atliktą darbą. Ir čia vėl primenama daugiau tikslų negu vien techninių. E, turiu galvoje e, visą e, jūrų sektoriaus perorientavimą į neteršiančią sritį. Iš, mm, atsirado techninių kliūčių, nėra vertimo Nežinau, ar mane girdi vertėjai. Mane šešėlinę pranešėją. Lietuvių kabina girdi jūs, ponė. Tai tada pradėsiu iš pradžios. Taip, ši, dos, ši dosie yra, šis dosie yra techninio pobūdžio. Uh, Bet pranešėja iš tikrųjų labai gerai e, atkreipia dėmesį, kad transporto sektor, jūrų transporto sektorių reikia irgi įtraukti į tą persiorientavimo e, procesą. Ir e, kalbama apie kartų duomenų rinkimą. Dabar dėl išmetalų. Pritariu, kad visos šiltnamio poveikio dujos būtų įtrauktos į išmetalų lauką, ne vien tik tai CO2. Kodėl, pavyzdžiui, azoto oksido, metano, e, sieros oksido ir azoto, dioksido, azoto oksido neįtraukti į šią kategoriją. Ir man atrodo, Kartu e, svarbu paminėti ir to laivų bunkerinio kūro, e, kūro poveikį biologiniai įvairoviai. Dėl ETS pranešėja mm, jau kalbėjo apie tai, jau 2016 metais komisija įtraukė E, numatė tokį tikslą įtraukti e, jūrų transportą į ETS. Aš pritariu irgi tam, tik tai noriu atkreipti dėmesį į tris tokius dalykus. Tai susiję su nuanglinimu, apie kurį kalbėjo EPP, kalbėjo 30 procentų fondų lėšos, kurios būtų skirtos jūrų transportui, atrodo ne, nemaža suma, Bet kita vertus, tas 30 procentų netokia jau didelė suma. E, poreikis realus būtų milijardas maždaug eurų per metus, bet por, poreikis galbūt būtų didesnis. Na, o dabar dėl energetinio persitvarkymo, tai aš čia norėčiau, kad būtų rekomenduojamas savanoriškumo požiūris, nes e, turim jau e, laivininkystės įmonių, ir mažesnių įmonių, kurios e, tyria įvairias galimybės. Nes kai kurios įmonės iš tikrųjų imasi savanoriškai teigiamų veiksmų. Tad, kaip jau sakiau, aš pritariu ATS tik tai su tom išlygom. Dar tik tai pridėčiau vieną. Uh, E, laivininkystės e, žen, tam tikrų dalykų, procesų, produktų ženkli, ženklinimas, shipping, e, labeling. Dabar dėl, dabar dėl krovinių, krovinių tam tikrų kiekių pervežimų kaip rodiklio, tai yra labai svarbu ir kartu pritariu tam, kad nereikia grįžti atgal, reikėtų ir toliau išlaikyti e, privalomą e, pareiškimo pobūdį. Dėl energetinio veiksmingumo tikslo 40 procentų. Tai iki 2030 metų, kad 40 procentų sumažinti išmetalus pritarčiau tokiam tikslui. Kita vertus, e, reikėtų sudaryti sąlygą šiam sektoriui pasinaudoti jau turimomis priemonėmis, pavyzdžiui, sumažinti laivų greitį. E, tai, bet tai yra priemonė, o ne tiek tikslas. Toliau uostai ir nuliniai išmetalai. Tokia nuostata dera su žaliojo kurso bendromis nuostatomis. Antai Marselio uostas jau eina tokiu keliu, tik tai dar noriu pridurti. Čia reikėtų kartu paminėti ir jūrų kelius. Mes kalbam daugiau apie jūrų transportą, bet juk yra laivų. Uh, E, plaukiančių upėmis, kurios po to įteka į jūras. Tad nereikėtų pamiršti ir tos ašies. Bet dar kartą labai ačiū už nuveiktą darbą, nes iš tikrųjų mes atvėrėm naują didelį puslapį, persiorientuojant, e, perorientuojant jūrų transporto sektorių į neteršintį. Personne? Okay. Niekas nenori daugiau pasakyti. Mm, Dabar periname prie EKR. Ponas Vonora. Pirmiausia, ta pati istorijos dalis. Ir aš sveikinu kai kurias inovacijas, kurios yra e, įvestos tais pakeitimais ir Tai nėra e, tik e, raginimas mažinti administracinę naštą įmonėms, tai visada yra svarbus aspektas, tačiau taip pat e, tai yra priemonės reglamentuoti ES uostus ir įpareigoti uostus naudoti trumpalaikius energijos tiekimo šaltinius. Taip pat e, manau, kad nereikėjo 34 e, pakeitimų tam padaryti. E, bendrai sakant, komisijos pasiūlymas yra labai nebloga pusiausvyrą tarp supaprastinto stebėsenos ir kontrolės reglamento variantas. Taip pat labai svarbus dalykas yra duomenų rinkimas pagal mūsų sistemą netgi nors tarptautinės e, e, jūrų organizacijos sistema e, gyvuoja mažiau nei metus, duomenų rinkimo. Tai bet kokiu atveju jinai vis tiek turės būti visiškai nemažai pakeista. Bet kokiu atveju, jeigu mes visiškai bandytume derinti ES ir tarptautinės sistemas, tai iš tikrųjų pa, sumenkintų reglamento naudą. Ir vienas, viena iš tų siektinų naudų yra tinkamas uh, energetinis efektyvumas ir e, laivų operatorių raginimas e, pirkti ekologiškesnius laivus. Ir todėl aš esu sunerimęs dėl sprendimo į pasiūlymą įtraukti iš ankstinę nuostatą e, išplėsti ATL taikymo sritį be poveikio įvertinimą. Ir um, taip pat įtraukti visas uh, šiltame efektą sugeriančias dujas, ne tik CO2. Mūsų frakcija norėtų, kad pirmiausia šitas pasiūlymas koncentruotųsi į uh, pažangę uh, sistemą, MRV sistemą uh, ir numatyti pagrindą sukurti sektoriuje taikomus e, tikslus. Ir mes atitinkamai pateiksime savo pakeitimus pagal tai, ką aš ką tik išdėščiau. Guė, Nikolas. Ačiū. Visų pirma, aš manau, kad ataskaita, e, kad pranešimas yra labai geras. Mes žinome, kad komisija dirba su e, ATL išplėtimo pasiūlymu. Ir 2021 metų viduryje ketina parengti savo e, pranešimą, tai yra per vėlai. Ir šitas pranešimas dabar stengi, nori sukurti efektyvę sistemą ir be abejo mums tikrai nereikia niekam pasakoti, kad mums reikia kiek įmanoma greičiau e, orientuotis į spręsti e, anglės dvideginio e, ir kitų emisijų klausimą. Ir svarbu numatyti, jog iki 2030 metų mažiausiai 40 procentų mažiau laivai pradėtų teršti aplinką. Ir dabar kalbama apie e, laivo e, dydį, tačiau turbūt reikėtų įtraukti į 2.1 reglamento straipsnį e, tonažą kaip rodiklį. Jeigu paimtumėte 250 laivų, tarp jų yra ir naftovežių, dujovežių. Taigi, tam, tikras, tam tikrus priedus yra įtraukti laivai, kurių e, tonažas yra viršė 400 e, tonų. Tad reikia e, naudotis laivų vėliavų duomenų baze. Ir mums pavyktų tokiu atveju apimti daug daugiau laivų, tarp jų ir naf, naftos, naftą bei dujas vežančius Ir dabartinėme reglamente yra išimtis e, žvejybos laivams, tačiau jie kelia daug žalos mūsų vandenynams. Ir dabartinė situacija e, numato išimti ir kariniams laivams. Pavyzdžiui, JAV e, karinis laivynas yra didžiausias teršėjas planetoje. Aš nemanau, kad tos išimtis turėtų būti numatytos. Ačiū. Ačiū. Dabar spontaniški pasisakymai. Envais, po to Meriem Daly. Ačiū. Dėkoju Jūtai už pranešimą. Mintys apie fondą yra labai teigiamas. Taip pat yra paskatų, kaip pinigai iš to fondo gali būti siunčiami atgal inovacijoms, moksliniams tyrimams, tai puikiai priemonė. Ir jį padeda kitoms sistemoms, kitoms pramonės šakoms. Taip pat yra labai svarbu pastebėti e, pranešime, kad mes pabrėžiame e, vežamų, vežamų krovinių svorį. Tai techninis terminas cargo carriage. Ir Labai svarbu šiam komitetui e, laikyti šią pavarą įjungtą visame procese. Turiu du klausimus - politinius ir taktinius. Vienas iš jų yra susijęs su ATL. Mes visi labai nekantriai laukiame, laukiame e, tarptautinės jūrų organizacijos, jungtinių tautų organizacijos sistemos, kuri padėtų e, sumažinti anglės dvideginio kiekį laivybos pramonėje. Mums visiems ši ambicija svarbi, tačiau man nerima kelia tos taktinės nesėkmės, kurias um, mums, mes padarytume, jeigu per, būsimas, per būsimus metus mes darysime spaudimą, o komisija negalės parodyti, kad e, jai pavyks sudaryti e, TDO tarptinės jūrų organizacijos e, susitarimą. Mums gali nepavykti, įskaitant visą, viso pasaulio laivyną, tai padaryti. Ir e, man neramu dėl to, kad galbūt mes per daug spausime ir paskui gausime spaudimą atgal. Ir mes negalėsime pasiekti to, ką žadėjome piliečiams. Tai yra ir kitas techninis klausimas dėl bazinės linijos, kuri paminėta 27 pakeitime. Aš suprantu jūsų argumentus, Juta. Tačiau emisijų mažinimas 40 procentų 2030 metais yra paremtas 2008 metų planais. Jeigu mes pasakytume 18, tai mes pasiūstume blogą žinę e, pirmiesiems vituriams kiekvienoje pramonės šakoje. Didžiulės įmonės e, savanoriškai mažina anglės dvideginį iš savo laivybos. Ir tai, daro, tai parodo, kad tai yra įmanoma neprarandant konkurencingumo. Taigi, jeigu mes įrašysime 2016, mes uh, nu, e, ka, nubausime tuos, kurie uh, visai pramonė yra kaip pavyzdys. Ir, uh, na, uh, Nežinau, ar iš taktinės pusės mums norėtųsi tai padaryti, ar mes tikrai norime tos pionierius kokioje pramonėje imti ir bausti. Ačiū. Thank you, Mandeli. Thank you. Ačiū. Dėkuoju, pirmininkė, aš taip pat noriu padėkoti pranešėjai ir grįžti prie to, kas ką tik buvo pasakyta. Mes jau kalbėjome apie išmetamą teršalų kiekio transportuojant, bet e, pagalvokime apie 2013 metų strategiją, kurios tikslas buvo laipsniškai mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir pažanga čia daroma labai lietai. Deja, nepavyko sulaukti didesnės pažangos, pasirinkus tam tikras priemonės. Ir e, dabar Tarptautinė jūro organizacija raginama eiti toliau judėti, bet jie nelabai juda, e, siekiama užtikrinti dekarbonizavimą, e, be kita ko ir jūrų sektoriuje. Ir dabar, turint MRV, netgi tas um, komisijos pasiūlymas, man atrodo, yra dar labai toli nuo e, tikslų pasiekimo ir e, netgi e, nuo konkrečių jūrų sektorių skirtų priemonių gyvendinimo. Reikia pagalvoti be kita ko apie trumpalaikės priemonės. Pavyzdžiui, šis parlamentas prašė pratesti, tai yra išplėsti ATLPS, kad jie prieptų ir jūrų transportą, kad būtų judama šią kryptimį E, toks e, išplėtimas galėtų būti grindžiamas e, dabartinę MRV reglamento taikymo sritimi. Tikiu, kad turi būti taikomos griežtos priemonės ir turi būti kartu užtikrinamas ES vėliav, su ES vėliavomis plaukiančių laivų šalių konkurencingumas ir taip toliau. Buvo Jau kalbama apie daugelį dalykų ir aš e, noriu e, taip pat e, pakartoti, kad mes turime galiausiai investuoti į švarius oro uostus, be kitako, nes tai pirmiausia svarbu mūsų piliečiams. Nustatyti tikslai turi būti suderinti su naujuoju 55 procentų iki 2030 metų tikslu. Turime visą transporto sektorių e, transformuoti taip, kad e, išmetamas taršalų kiekis galiausiai taptų nulinis ir e, reikia gyvendinti priemonės, kurios nesukelia finansinės naštos. Taip pat reikia remti tvaraus alternatyvaus kūro naudojimą ir atitinkamai transformuoti infrastruktūrą mūsų uostuose. Ačiū. Um, Ačiū labai. Aš taip pat e, įsirašau į sąrašą, e, pasinaudodama savo kaip pirmininko privilegijomis. Kaip Jūs e, vertinate šio mechanizmo darbą, veikimą, siekiant išvengti tam, kad našta būtų perkeliama trečiųjų šalių uostams, Turkijai ir kitoms šalims, kurios yra už ES ribų. Mes, e, imdamiesi priemonių, turime užtikrinti, kad būtų įgyvendinta tinkama sistema. Koks būtų jūsų konkretus pasiūlymas? Okay. So, um, you will conclude, maybe we start with the Commission. Galbūt užbaigsite ir po to e, pradėsime nuo komisijos, arba turite konkrečių klausimų. Uh, Dabar jau galime perėti prie komisijos, ponė Laurence Graf. Ačiū, ponė pirmininkė, laba diena visiems. Ačiū, ponė pranešėja. Ačiū už pranešimo projektą, labai džiaugiamės turėdami galimybę pradėti šį procesą, šį darbą su jumis ties šiuo pasiūlymu. Tikimės jau netrukus visą tai daryti ir taryba atrodo jau taip pat pasiruošusi. Pernai beveik prieš metus buvo pasirodęs pasiūlymas ir, kaip minėjote, buvo atsižvelgta į tai, kas buvo susitarta TJO dėl duomenų rinkimo sistemos ir mūsų reglamente yra atitinkama nuostata. Komisijos pasiūlymas iš esmės susijęs su tuo, kad siekiama pakoreguoti galiojantį reglamentą, atliekant kelis techninius pakeitimus, tam, kad būtų galima supaprastinti reglamento įgyvendinimą kartu su TJOO sistema, kad būtų sumažinta administracinė našta ir kartu, kad jokių būdų nebūtų pakengta tikslams, kurių siekiama šiuo reglamentu. Taigi, kaip buvo paminėta, norima rinkti patikimus duomenis apie išmetamą CO2 kiekį, numatyti tam tikrą skaidrumą, tai yra vienas iš pagrindinių reglamento tikslų, ir taip pat sukurti paskatų mažinti išmetamą CO2 kiekį. Taigi, tas skaitos buvo pateiktos 2018 metais, naujausi duomenys buvo surinkti pernai. Ir e, šiuo metu komisijoje rengiama analitinė ataskaita. Tikiuosi, kad netrukus su jie galėsite susipažinti. Ir tai dabar jau turime patikimų duomenų apie daug laivų įplaukiančių į sąjungos uostus. Taip pat e, galėsime pasiruošti šitaip e, tolesniems politikos e, veiksmams, kaip numatyta 2013 m. komisijos strategijoje. Žinome, kad nuo praeitų metų dirba naujoji komisija, yra daromas tam tikras politinis spaudimas, arba tiksliau yra susiformavęs tam tikras politinis postumis dėl žaliojo kurso ir tai svarbu visiems ekonomikos sektoriams, e, be kito ko, paisant Paryžiaus susitarimą. Kaip daugelis jūsų e, teisingai paminėjo, laivininkystė dažnai buvo paliekama nuošalyje, neįtraukiama į įvairias sistemas ir susitarimus. Taigi dabar e, atsirado galimybė sumažinti išmetamą taršalų kiekį ir šiame sektoriuje. Ir e, iš tikrųjų e, komisija pasiūlė šią priemonę, tokią priemonę. Darbas jau pradėtas, rengiant e, didesnį priemonių rinkinį pagal žalį kursą ir didesnį priemonių rinkinį susijusi su laivyba, laivų transportu. Daugelis minėjo poveikio vertinimą, kuris iš tikrųjų ir buvo atliktas 2013 metais. Mes juo remsimės, rengdami um, būsimą komisijos pasiūlymą ATLPS, bet manau, kad reikia atlikti vertinimą iš naujo Atsižvelgiant į sustiprintus klimatos ryties veiksmus, jeigu norime siekti 55 procentų tikslo, turime apie tai pagalvoti. Taip pat, e, kalbant apie e, laivybos įtraukimą į ATLPS kaip kitus e, sektorius, reikia dar daug ką apgalvoti, žinoma, tai turės poveikį ir kitiems sektoriams. Be to reikia vertinti ir breksito poveikį. Taigi matau poreikį toliau uh, dirbti ties poveikio vertinimu. Dar uh, kelios trumpos uh, pastabos dėl jūsų paminėtų dalykų. Kalbant apie taikymo sritį, ar orientuotis tik į CO2, arba apskritai kalbėti apie išmetamą ŠSD kiekį, komisija iš pradžių nusprendė sutelkti dėmesį į CO2 nes e, šios dujos sudaro beveik daugiau nei 95 procentus e, laivų e, išmetamų taršalų kiekio ir taikant dabartinę ribą gali, bus galima apriepti daugiau nei 95 procentus išmetamo taršalų kiekio. Be to taip pat įsidėmėjau e, jūsų poziciją, kurie atitinka ir tarybos poziciją. Manau, kad e, apie tai turėsime pagalvoti. Kalbant apie veiksmingos CO2 standartus, aš taip pat suprantu jūsų pastabą. Iš tikrųjų, apie tai daug e, diskutuojama, ypač šiais metais Tartautinėje jūro organizacijoje. Kitame MPC sustikime apie tai bus kalbama ir mm, toliau dar e, rudenį. Dėl nustatytų faktų, manau, visi sutarėme, kad mums reikia papildomai nustatyti tam tikrus faktus, kad galėtume remti šio sektoriaus dekarbonizavimą. Ir Pagalvoju, pagalvojus apie tai, iš kur būtų galima gauti pajamų, e, jomis būtų galima prisidėti prie šių priemonių gyvendinimo šiame sektoriuje. E, tai turbūt tiek iš mūsų. Ačiū. Dėkuoju. Dėkuoju visiems, ačiū šešėliniams e, pranešėjams, e, su kuriais e, man pavyko labai naudingai pasikeisti nuomonėmis prieš rengiant šį pranešimą. Dėkuoju visiems už pastabas, už dalyvavimą diskusijoje, už klausimus. Stengiausi laikytis, stengsiuosi laikytis trijų minučių ribos, bet e, klausimų daug bus sudėtinga. Pirmiausia, Piteris minėjo, kad priemonės neturėtų priklausyti nuo e, valstybės vėliavos. E, taip, jau dabar pagal MRV vis, visi laivai įplaukiantis į sąjungos uostus turi laikytis šio reglamento, neatsižvelgiant į tai, su kurios valstybės vėliava jie plaukioja. Ja Tai e, šis reglamentas taikomas visiems vienodai. Ir mes iš tikrųjų galime pakalbėti apie procentus, e, kurie turėtų būti skiriami fondui, bet e, manau, mes tikrai galime susitarti dėl to. Nesu tikra. Kalbant apie tarptautinės bendrovės, tarkime, kur nors vykstate. Ta atostogauti, mokate tam tikrus mokesčius, e, net ir už maisto produktus, pavyzdžiui, paprastai e, kažkokių papildomų pajamų iš to sulaukti nepavyksta. Nežinau, gal jūs man paaiškinsite įsamiau e, savo pastabą. Kalbant apie tai, ką minėjote dėl išmetamo taršalų kiekio ir žmonių sveikatos uostuose, manau, dar galime apie, dėl to pabendrauti. azoto oksidų kiekiai. Mm, čia kas kita su CO2, viskas e, kaip ir aišku. Visas bunkerinis kūras, kuris yra pilamas į laivus, e, virsta CO2. E, kalbant apie azoto oksidus, čia truputį yra kitaip. Viskas priklauso nuo to, kaip veikia jūsų laivo varikliai ir manau, kad galime rasti metodų susitvarkyti ir su tokiais taršalais. Mm, be to, ir jums, ponia, galėčiau pritarti, kad galėtume dar palaukti trejus, tai ketverius, penkerius metus, bet dėja to laiko neturime. Aš dirbau ligoninėje kokybės valdymo srityje ir visuomet kuriamos tam tikros puikios sistemos, kaip turi būti gydomi tam tikrą lygą sergantis pacientai, bet e, nebūtinai e, viskas e, sekasi taip, kaip numatyta ir kartais reikia nukrypti nuo to oficialiojo plano, kad išgelbėtum paciento gyvybę. Taigi ir čia turime numatyti tokias nenumatytas situacijas. Uh, Mikai, e, taip mes kalbėjome apie tai, kaip būtų galima apriepti tokį išmetamą kiekį, išplečiant taikymus rytį. Pagal dabartinį reglamentą apriepiamas tam tikras kiekis ir manau, kad būtų galima pateikti tam tikrą apžvalgą, e, kiek išmetamo kiekio būtų priskiriama kiekvienam sektoriui ir tada galėtume surinkti dar vieną posėdį ir tai aptarti. Dėl, dėl e, karinio sektoriaus Aš tik norėjau pridurti, e, Brauno universitete buvo įvertinta, kad nuo 2001 metų e, Amerikos kariuomenė e, sugeneravo milijardus tonų CO2. Na, manau, kad jie neįplaukia į sąjungos uostus, turėtume tai turėti taip pat omenyje. Penilė minėjote, kad turėtume pagalvoti, ar mm, protinga daryti spaudimą TJO. Na, ji nieko nedaro, jeigu jai nedaromas spaudimas. Mes tai žinome iš patirties. Čia galima turėti įvairių nuomonių, bet e, manau, kad turėtume iš tikrųjų parodyti e, TJO, e, kad toks dėlsimas nebeįmanomas. Ir juos taip pat galima pakviesti prisijungti prie mūsų atelpės. Čia nieko problematiško nebūtų. Kitas jūsų klausimas dėl bazinės linijos pakeitimo. Ar tai nebūtų žalinga tiems, kas pirmieji ėmėsi veiksmų? Iš tikrųjų, jie jau yra gavę tam tikrą kompensaciją. Jie jau yra apdovanoti ir jiems reikės mažiau dabar imtis veiksmų, e, jeigu jie dabar jau yra pasiekę tam tikros skaičiaus 35-25 procentų E, kad pasiektų 2030 metų tikslo, joms reikia nuveikti tiesiog mažiau. E, tos šalis nėra nubaudžiamos. Remdalį noriu padėkoti už paramą. Džiaugiuosi, kad jums patiko mano pranešimas dėl e, CO2 nutekėjimo paskalį. Viešajame klausime, man atrodo, buvo labai aiškiai pasakyta, kad tas laikas, kurio netenkame kurį prarandame, iš tikrųjų daug didesnis, daug didesnis jo kiekis ir taip pat ir sumos, kad apskritai būtų galima kovoti su CO2 nutekėjimu. Aš kol kas nematau jokios išeities per ateinančius penkerius metus, galėčiau taip pasakyti. Uh, Dėl komisijos e, noriu padėkoti Jums už pagalbą dėl techninių klausimų. Džiaugiuosi girdėdama, kad darbas ties ATLPS jau prasidėjo. Minėjote, kad turėtume pagalvoti apie e, tai, ar atverti ATLPS ar ne. Manau, kad e, veikimo e, sąnaudos yra visai kitokios nei pramonės sektoriuje, tad galbūt Kol kas negalėtume galvoti apie atskirą TLPS, galbūt vėliau, bet pasiūlyme palikau šį klausimą neatsakytą. Komisija galbūt galės įvertinti, kurios priemonės turi kokių pranašumų arba trūkumų. Mes esame pasiruošę aptarti ateitį, padiskutuoti apie tai. Esu tikra, kad bus dar pakeitimų, dėl kurių galėsime susitarti arba galbūt negalėsime susitarti. Ačiū. E, dabar e, terminas pakeitimams pateikti kovo trečią dieną. Envi bus balsuojama e, gegužės mėnesį, plenarinėme posėdėje, birželio mėnesį. Dabar periname prie kito darbo tvarkės punkto. Aš perdusiu pirmininkavimą kitiems Okay, you're okay. Come on. Nine, eight, seven, six. Uh, I'm an expert in aviation. Uh, eh, 30%. Aš esu aviacijos ekspertas jo, nes 35 procentai būtų mažiau sumažinta Europos Sąjungoje jeigu vėlgi atsižvelgtume į JAV Continuamos con el punto 16, intercambio de puntos de vista con la Comisión. Teskim darbą. Darbotvarkės punktas, 16 darbotvarkės punktas, pasikeitimas nuomonėmis su komisija apie e-cigaretes ir kaitinamą jo tabako gaminius. Turim pona Andrės Rys iš Komisijos generalinio sveikatos reikalų direktoratų. Labadiena, gerbėmiai nariai. E, ačiū, kad pasikvietėt padiskutuoti ir dabar labai trumpai, e, kokia padėtis susijusi su elektroninėmis cigaretėmis ir kaitinamojo tabako gaminiais. Tikiuosi, matysime te mano pranešimą. Tabako gaminių direktyva įsigaliojo e, 2017 metais iki galo ir jame reglamentuojami tabako ir e-cigarečių ir e, tabako gaminiai. Vienas iš šios direktyvos tikslų tai pasiekti, kad tabakas ir jo gaminiai būtų mažiau patrauklesni, ypač jaunimui. Čia pirmas toks teisės aktas, turbūt vienintelis, ar pirmasis pasaulyje, kuris reglamentuoja e-cigaretes be visą kitą. Ir čia siekiama sumažinti tabako suvartojimas, sustiprinti rinką ir kartu geriau apsaugoti sveikatą, ypač jaunų žmonių. Kodėl mes nusprendėm reglamentuoti e-cigaretes? Tuo metu, kai E, kai teisės aktas buvo rengiamas, buvo didelis poveikis, nes e, labai įvairų, nevienoda padėtis. Antai 40 valstybių narių pranešė, kad vienur yra re, reglamentuojama, e, sakykime, elektro, elektroninės cigaretės, o ki, kitur nieko nėra. Be to labai didėjo rinka ir kartu atsirado susirūpinimas visuomenės veikata. Čia tik tai keletą pavyzdžių galima sakyti, paminėti klaidinančią informaciją, informacijos trūkumą, gaminių kokybės trūkumų klausimas. Ir būtent dėl to mes ir ryžomės reglamentuoti. Dabar kaip naudojamos, vartojamos e-cigaretės tai nemažai jos vartojamos. Čia Eurobarometro studijos iš 17 metų, ką rodo. 12. Būtent 15 procentų bandė naudoti, vartoti e-cigaretės, ypač jaunimas, tarp jo yra net 25 procentai. O JAV. JAV tuo pat metu sumažėjo e cigarečių vartojimas, bet dabar vėl grįžo ta tendencija, ypač e, aukštųjų įstai, mokymo įstaigų studentai daug vartoja tokių. Prieš kelias savaitės buvo užfiksuota keletas tokių uh, nelaimingų įvykių susijusių su e cigarečių naudojimu JAV, e, Atlantos mieste. Kaip mes reglamentuojam e cigaretės? Pas mus ES irgi, irgi buvo nelaimingų atvejų, bet mes vis dėlto toliau atidžiai stebim padėtį. Mes turim E, stipres nuostatas. Pavyzdžiui, E vitaminas, kuris buvo e, tų nelaimingų atvejų JAV priežastis, dabar yra uždraustas kartu mes uždraudžiam kitus elementus, kurie e, skatina priklausomybę, kad to ribojam nikotino koncentraciją iki 20 mg kartu iš gamintojų reikalavime pranešti prieš šešis mėnesius atitinkamoms institucijoms apie produktų pateikimą į rinką. Kai kurių dalykų mes pasimokėm per pastaruosius metus. Pavyzdžiui, kanapės vartojimas nesuderintas ES lygių. Be, ir ypač dėlį nerimą kelia e-cigarečių populiarumas tarp jaunimo. Dabar valstybės narės gali, e, sakykime, uždrausti tam tikrus kvapiklius ar uždrausti nuotolinę priekybą. Viena valstybė narė jau ėmėsi tokių priemonių, kitos planuoja tą padaryti. Be to, valstybės narės gali e, renkti informacinės kampanijas. Antai kai kurios valstybės narės jau sustiprino informacinių kampanijų e, ir kartu e, reklamos tam tikras nuostatas. Dabar šiek tiek apie kaitinamojo tabako gaminius šioje direktyvoje. Tie gaminiai vadinami kai, naujoviškais tabako produktais. Ir čia numatytos specialios procedūros tokiems naujoviškiams tabako e, produktams. Apie juos reikia iš anksto pranešti kompetitingoms institucijoms. Jūs turbūt žinot, kad, e, kad e, pagal direktyvos procedūras kaitinamojo produkto gaminių tam, tai yra gaminiams ne, nebebus taikoma šios direktyvos nuostata, nes jie reglamentuojami kitur. Dabar kokių iššūkių kelia kaitinamojo tabako gaminiai? Čia yra labai dinamiška rinka ir komisija renka duomenis apie tai. Mes gavom duomenų apie, e, tai yra pateikimus produktų ir įrank, įrango, įrankių iš trečiųjų šalių. Ir jų nereglamentuoja nacionaliniai tam tikri reglamentai, nes, sakykime, naudojant tokius gaminius, tai yra antrinė žala darom, daroma. daroma ir todėl numatoma numatyti geresnės e, alternatyvas tokiems gaminiams. Praėjusiems, praėjusiais metais per COP8 grupės susitikimą buvo paprašyta įvertinti produktus per kelis mėnesius bus tada pateikta ataskaita per COP 9 Niderlanduose vyksiančiame. Ir reikės tada vėlgi peržiūrėti e, gairės visas tam, kad ir paskutinės dvi skaidrės. Jos rodo, kokį darbą mes atliekam, kad geriau suvoktume šitą reiškinį. Kaip žinot, Pagal komisijos direktyvą reikia, komisija turi pateikti ataskaitą tarybai ir parlamentui iki 21 metų gegužės mėnesį apie direktyvos įgyvendinimo padėtį. Ir čia matot visi tie klausimai išdėstyti, kuriuos mes turim įvertinti. Elektroninės cigaretės ir pildomosios talpyklos, rinkos tendencijos. Tad mes renkam duomenis iš įvairių informacijos šaltinių, darom tai per ekspertų grupę su valstybėmis narėmis, jungtiniais veiksmais, atliekam Eurobarometro apžvalgas, ateinanti bus šiais metais. Be to kreipiamės į mokslininkus, e, vertinam, kaip produktai priimami visuomenės tiek e-cigarečių ir tiek e, kaitinamojo tabako gaminių. Ir galiausia ir mokslinio, mokslinis komitetas dirbantis sveikatos aplinkosaugos klausimais. Tai buvo paprašyta šio komiteto įvertinti ypač E cigarečių vartojimo poveikį, tam, kad būtų galima geriau suvokti padėtį ir tikimės, kad per, ke, po kelių savaičių įvyks viešosios konsultacijos ir e, šio komiteto nuomonė pasirodys kažkada rudenį. Ir mes, aišku, mielai ją pristatysim e, jums parlamente. Labai ačiū. Muchas gracias, señor Riz. Tiene ahora la palabra Labai ačiū už pasisakymą. Dabar ponas Maginė, ponia Maginės. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū komisijai už naudingą informaciją apie dabartinę padėtį. Aš paprašiau, kad tas klausimas E, būtų aptarinėjamas. Matom, kas vyksta JAV ir dabar labai gerai, kad turim ES e direktyvą, kuri reglamentuoja šiuos klausimus, tačiau ne iki galo. Čia vienas įdomus statistinis duomuo buvo jaunų žmonių vartojančių tuos produktus kiekis. Gal galėtumėt pasakyti konkrečiau, e, ar čia E, tai yra dėl, e, čia buvo bandoma, bet ar iš tikrųjų įsigaliojo e, tas vartojimas. Taip, jūs paminėjot ir keletą tokių nerimą keliančių atvejų įvykusių JAV, tai gal tai irgi skatina grįžti prie mūsų tabako gaminių direktyvos, peržiūrėti tam tikras nuostatas. Antai jūs paminėjot kvepiklių klausimą, gal yra ir kitų aspektų ar tiesiog tam tikrų dalykų užfiksuotų vartojant tokius produktus, kurie galėtų mums padėti. Matom, kaip padėtis keičiasi tiesiog iš vienos dienos į kitą. Ar dabar tabako pramonė diversifikuoja savo veiklą, Antai Airijos vienoje. Mm, Vienu motinystės namuose tiesiog buvo nustatytas neigiamas poveikis, e, poveikis nešių motinų mm, negimusiems vaisiams ar po to e, kūdikiams. Ar jūs koordinuojat tokios šių klausimų tyrimus. Labai gerai dabar, kad mes galim apie tai kalbėti, kad išklausėm prezentacijos, nes mes turėtume geriau suvokti, kas iš tikrųjų vyksta. Nes mes turbūt nelabai įsivaizdavom, kad 25 procentai jaunimo vartoja tokius produktus. Tikrai turbūt e, nesitikėjom tokių skaičių. Tad e, reikėtų geriau suvokti tam tikrus elementus, kaip priedus, kvapiklius, jų poveikį. Tik gaila, kad mes dar tiesiog turim dar laukti tų konkrečių darbų vietoje ir tik tai jų rezultatai tada padės mums priimti sprendimus ir panašiai. Ačiū, ponas Lyzė. Dėkoju pirmininkė, dėkoju komisijai. Aš norėčiau paprašyti komisijos norėčiau E, tiksliau suprasti, kas atsitiko Junktinėse valstijose. Tai yra klausimas, kuris susijęs su milijonais Europos žmonių ir atsakymas negali būti tik tais tai, kad mes e, pavasarį organizuosime konsultacijas. Generalinis direktoratas turėtų pasa... E, žinoti dabar, kas buvo ne taip, kodėl tiek daug žmonių patyrė žalą dėl elektroninės cigaretės. Ir ką galime padaryti su savo teisės aktais, kad Europoje taip neatsitiktų. Ir e, žinau, jau mėnesių mėnesius, kad kažkas atsitiko ir jau tris, e, prieš tris e, mėnesius iš komiteto sekretoriato atėjo klausimas, kad mes norime tai aptarti ir mes norime atsakymo. Mielai išgirstume iš komisijos. Ir E, galbūt žmonės tai seka internete ir e, pasisėmė informacijos. Taigi esminis klausimas. E, sveikatos darbo grupėje mes trečiadienį, tai, tai yra ketvirtadienį mes kalbė, kalbėsime apie, apie apie vėžį. 50 procentų vėžio atveju sukelia rūkimas. Taigi e, mes norime kovoti su vėžiu ir mes turime galimybę padėti padėti vartotojams, rūkaliams iš, atsikratyti rūkimo įpročio per elektroninę cigaretę, tačiau tai turi pagerinti, o ne pabloginti situaciją. Ir žinome, kad ir vaikai, nepilnamečiai rūko elektroninės cigaretės, taigi mes turėtume šiandieną baigti darbą 18.30 ir tikiuosi, kad komisija jūs e, galėsite e, atsakyti į šitą klausimą. Taigi 50 procentų vėžio atvejų sukelia rūkimas ir Jeigu tai yra įmanoma, reikėtų sumažinti elektroninės cigaretės riziką. Ir mes turėtume labai tiksliai e, visą tai žinoti. Tačiau taip pat mes nenorėtume e, vartotojams e, nusiųsti kito produkto, kuris dar didesnę žalą kelia. Taigi turime žinoti, kas atsitiko Junktinėse valstijose, ar tai galima suvaldyti, ar turime iš karto imtis veiksmų. Dėkuoju, ponė Lyse. Taip, iš tikrųjų laiko nedaug. Mūsų sąraše esantys žmonės turės galimybę išsakyti savo nuomonę ir dabar pasakysiu pats aš. Taigi mes matėme, kad per pastaruosius mėnesius e, vyko krizių ir E, žmonės e, mirė nuo e, garinimo, ne tik Junktinėse valstijose, bet ir Belgijoje. Ir mes manome, kad jaunimo rūkančio elektroninės cigaretės skaičius smarkiai didėjo nuo pusantro procento iki daug daugiau ir beveik pusė jaunimo tarp 14-15 metų amžiaus jie yra bandę garinti. Ir pasaulio sveikatos organizacija keletą kartų perspėjo na, apie šiuos produktus, nes jie tikrai žalingi ir jie tikrai žaloja rūkalius. Atrodo, kad Europos teisės aktai e, prie šitos realybės neprisitaikė. Ir e, darbo grupė paskelbė, kad tas kistis, kuriame yra CBD, gali sukelti įspūdį, kad produktas yra e, sveikas. Tačiau šis produktas nepatenka į tabako produktų direktyvos taikymo sritį. Ir taip pat yra direktyva, kuri numato mokesčius tabako produktams. Ir pati komisija deklaravo, kad šita direktyva daugiau ne tinkama šiam tikslu, nes ji buvo sukurta senais laikais, o dabar reikia atsižvelgti į e, visus aspektus ir tabako rūkimo kovą, įtraukiant ir sveikatos visuomenės sveikatos. Ir taip pat reikia ją suderinti su kovos su vėžiu Europos darbo atvarkė. Taigi mums reikia reglamentuoti ir ne nikotininius produktus. Norėčiau paklausti komisijos, jūs uh, derinate esamus teisės aktus. Norėčiau paklausti, ar jūs E, nagrinėjate tas spragas, kurios yra e, atsiradusios valstybėse narėse, kai yra naudojamas skystis be nikotino. Ačiū. Dėkoju, aš pasakysiu vietoj kolegos Frederik Kris, kuris buvo tabako produktų direktyvos šešėlinė pranešėja ir ji, ji E, paprašė manęs užduoti klausimus komisijai. Tačiau pirmiausia, e, trumpa pastaba dėl e, galimo toksiško bet kokio produkto poveikio. Kalbant apie vėžį. Ta data, kada toksiškas produktas gali pasireikšti ir parodyti savo poveikį, gali būti maždaug po dešimties metų. Galbūt būtent todėl mes dabar neturime informacijos ir e, galbūt e, vėliau mes turėtume paleisti produktą po dešimties metų, e, kai yra atlikti eksperimentai. Gal komisija galėtų patvirtinti, kad nėra Europoje tokių lygų, plaučių lygų, kurios yra panašios į jungtinių valstijų atvejus, išskyrus vat, Belgijos atvejį, apie kurį mes gerai žinome. E, dabar dėl elektroninių cigarečių rizika. E, Nerukaliai, kurie pradeda e, jas naudoti, ką komisija gali padaryti, kad užkirstų kelią tabako pramoniai sistemiškai nusitaikyti į vis jaunesnius žmonės. Uh, Ar komisija galėtų patvirtinti e, studijas, parodančias, kad Europoje e, su e, elektroninės cigaretės su skonio priedais tarp suaugusių pastaruoju metu sumažėjo jų vartojimas. Ir taip pat dėl produ, tabako produktų direktyvų, direktyvos E, kuri bus, turėtų būti gyventa 2021 metais. Ar e, ji bus įgyvendinta ir ar tikrai manoma, kad elektroninė e, cigaretė yra puikiai alternatyva tradiciniai ir padės žmonės atgrasyti nuo tradicinio tabako rūkimo. Dėkoju. Dabar ponė PMF Maidį. Pone pirmininkė, brangus kolegus, po tarp 2006 ir 2016 metų sumažėjo tabako vartojimas, bet e, kita vertus e, elektronikos L, e, e, cigaretės yra tikrai veiksminga priemonė pakeisti tradicinės cigaretės. E, 2017 metais tokių cigarečių vartojimas e, draudžiamas tam tikrose viešose vietose, mokymo įstaigose ir panašiai. Dėl e, taršos tai nemažai naudojama e skyščių, kurie nėra reglamentuoti ES ir kurie iš tikrųjų e, nuodija aplinką. Toliau E, toliau kartu e, per e, elektroninėmis cigaretėmis galima vartoti ir narkotikus ir užfiksuota tokiu atveju. Tad keliu keletas klausimų. Kaip komisija ketina reglamentuoti neteisėtai iš Šengeno erdvę įvežamus produktus? Labai ačiū. Gracias, señora Benier. Y ahora es el turno de la señora Rivasi de los Verdes. Dėkoju. Dabar ponė Mivazė iš Žaliųjų. Dėkoju. Komisija jau sakė, labai svarbu skirti elektroninės cigaretes ir kaitinamojo tabako gaminius, nes čia dviejų kategorijų gaminiai. Uh, E, elektroninės, e, tiksliau, e, kaitinamojo tabako gaminiai iš tikrųjų remiasi tabaku ir todėl jie pa, pa, patenka į tradicinių tabako gaminių kategorijų. Pavyzdžiui, galima būtų daryti taip, kas padaryta Lietuvoje, sakykime, peržiūr, peržiūrėta nemažai tabako gaminių teisės aktų, tačiau apmo, neperžiūrimi buvo jų apmokestinimo e, teisės aktai. Dabar koks yra ryšys tarp elektroninių cigarečių ir sveikatos? Prisimenu 2014 metų diskusijas apie tabako gaminių direktyvą. Ir kas man krito į akis, kai E, buvo tarsi elektroninės cigaretės e, traktuojamos kaip įprastas dalykas, labai daug nežinant apie jas, nežinant e, apie tam tikrus mišrius poveikius ir panašiai juose vartojamas priemonės. O dabar šios srities įmonės iš tikrųjų pripažįsta, kad tuo metu trūko informacijos. Ir dabar, kai peržiūrima šita direktyva bus, tai reikėtų tik kur kas griežčiau elgtis, negu tada, kai buvo labai pro pirštų žiūrima. Ir todėl klausimas mano buvo toks komisijai. Reikėjo, tai kiek reikėjo, reikėjo laukti, kol, kol žmonių susirgs, e, pavyzdžiui, 52 mirtis užfiksuotos JAV ir, ir vienas atvejis Belgijoje. Tai klausimas. Tai kam tada buvo skirta šita tabako gaminių direktyva? Jos pagrindinis tikslas, tarp visa kita, buvo sumažinti tabako gaminių vartojimą, ypač tarp jaunimo, tabako gaminius padaryti kuo mažiau patrauklesnius. O dabar O dabar e, vietoj to plinta elektroninės cigaretės, jūs pats paminėjot, 25 procentų e, tokių elektroninių cigarečių vartojimo tarp jaunimo skaičių ir panašiai. Bet kalbant apie jaunimą, tai matom, kokia padėtis. Ir manyčiau, reikėtų būti e, griežtesniems, nes e, matom, e, kas buvo JAV, dabar kai kur jau draudžiami kvapikliai, skonio priemonės ir panašiai. Dabar, dabar žiūriu į Prancūziją. Prancūzijoje, Prancūzija po JAV e, daugiausiai yra suvartojama elektroninių cigarečių. Ir čia paminėtini E, e, e skyščiai, pentadionas 2A ir kiti elementai, kurie yra problemiški, kurie veikia neigiamai plaučius. Tai taip, Prancūzijoje mes turim specializuotas agentūras, turim ekspertus, bet kas pasakytina apie e, kitas valstybės, kad būtų galima įvertinti tokių medžiagų vartojimą. Todėl aš nu, e, klausiu komisijos, kokių griežtesnių priemonių ketinat e, imtis, tokių kaip, pavyzdžiui, kvapiklių, skonio priemaišų tam tikrų naudojimą ar kitų priedų naudojimą, kad cigaretės būtų mažiau patrauklios jaunimui. Kodėl yra tiek mirčių JAV? Nes, nes vartotojai elektroninių cigarečių patys jas, mai, tai yra maiš, daro mišinius. E, ir mišinius daro pasinaudodami informaciją iš interneto, kaip beje kita informacija. Dėkoju. Mes norime išgirti iš komisijos, bet pirmiausia, EKR. Dėkoju suteiktą galimybę pasakyti. Aš perskaičiau 24 skirtingus akademinius tyrimus apie um, garinimą ir kaip tai yra geresnė forma rūkimo, tačiau faktiškai realybėje tai yra atvirkščiai. Taigi prieš priimant sprendimą norėtume, kad uh, ga, turėtume tikrų mokslinių tyrimų kur būtų apžvelgta, koks tai yra klausimas. Ar mes galime tai panaudoti, sumažinti e, rūkimui, ar sumažinti pavojų paaugliams, kurie e, garina elektroninę cigaretę. Ir prašyčiau komisijos atlikti mokslinį tyrimą šio klausimu. Ačiū. Na ir galiausiai Mes turime socialdemokratų frakciją e, Šaldermose. Aš šiandieną portugalų kalbė, e, vertimo nėra, tai kalbėsiu e, angliškai. Na, pirmiausia, komisija turi žinoti, kaip veikti šioje srityje. E, dabar nėra e, moksliniais duomenimis gristų pasiekmių aprašymo. E, Tačiau daugelis Europos vėžio visuomenių rekomenduoja daug stipresnį požiūrį į elektroninės cigaretės ir kaitintą tabaką. Ir ar komisijai nesusidaro įspūdis, kad reikėtų e, pas, apsvarstyti griežtesnės priemonės. Aš valstybėms narėms palieku apsispręsti, tačiau ar nebūtų geriau e, su, suformuoti bendrą Europos požiūrį, stipresnį ir pradėti drausti elektroninės cigaretes. Ir vėliau, jeigu turėsime geresnių žinių, tai galėtume vėl atsiverti, jeigu būtų parodyta, kad nėra sveikat, neigiamo poveikio sveikatai. Taigi, ar ne, jums nesudarė įspūdis, kad ne, vėžio visuomenės visoje Europoje e, nori stipresnio požiūrio? Dėkoju, Mišel Demozai. Komisija dabar. Ponas Rysigin. Also number of, of uh, concern. Ačiū, pasistengsiu atsakyti į parlamentų narių klausimus. Pradėsiu nuo pirmojo klausimo. Kai matome statistinius duomenis, suprantame, kad vadovaujamasi 2017 m. Eurobarometro tyrimu ir buvo iškeltas klausimas dėl e, to, kaip jauni žmonės naudojasi elektroninėmis cigaretėmis. Dabar e, jau 2020 metai ir e, Eurobarometras pirmą kartą klausia dėl naudojimuose elektroninėmis cigaretėmis. Galbūt cigaretės ir elektroninės cigaretės kartu yra naudojamos, eksperimentuojamas su, ir, ir, ir su tomis, ir su tomis. Žiūrėsime, e, ką parodys tyrimas. Galbūt galėsime atsakyti į šį klausimą. Kaip žinome, šios direktyvos istorija. Pirmasis komisijos pasiūlymas buvo e, daug labiau ribojamojo pobūdžio ir e, mes e, ieškojame įvairių sprendimų. Dabar yra keli sprendimai, kurie sudaro tam tikrą suderintą derinį ES lygmenių. Matome, kad dėl e, iškilusios krizės kai kurios valstybės narės nori imtis grįžtesnių priemonių ir jau buvo paminėtos e, diskusijos dėl įvairių kvapiųjų medžiagų draudimo ir galbūt e, ši tendencija plis per ateinančius kelias mėnesius. Mes taip pat e, matome tam tikrus įdomius veiksmus, pavyzdžiui, susijusius su pranešimais e, tėvams, mokykloms, mokytojams, paaiškinant, kas per produktas yra elektroninės cigaretės ir kokį poveikį jos gali padaryti jaunimui arba vaikams dėl pakuotės, dėl apmokestinimo, visi tie klausimai šiuo metu sprendžiami. Dėl mokslinių tyrimų dedame daug pastangų, mokslinis komitetas dabar stengiasi surinkti kuo daugiau įrodymų, duomenų iš įvairių šaltinių, iš es tyriejų, valstybių narių, uh, iš mm, JAV, FDA, Japonijos tyrimų. Taigi e, renkame įrodymus, duomenis, nes ši problema būdinga ne tik Europai, bet ir visam pasauliui. E, PSO, FCTC e, sekretariatas panašia veikla dabar užsima. Uh, Taigi renkami duomenys, įrodymai ir tikimės, kad artimiausių metų galėsime atsakyti daugelį klausimų, suprasime tą pusiausvėrą, kas veiksminga, kas ne. Vienas iš klausimų, kurį iškėlėme moksliniam komitetui dėl e, metimo rūkyti. Ar lengviau tai padaryti, tarkime, su elektroninėmis cigaretėmis. Taigi e, šią temą taip pat e, rašomi straipsnį, renkame medžiagą, bet kol kas nėra e, jokios galtinės išvados, kurią galėtume vadovautis ateityje. Savo sprendimuose mes, žinoma, gyvendiname tai, dėl ko susidarė uh, parlamentas ir taryba ir mm, būtent mm, tai negyventiname. Mes, žinoma, taip pat vertiname padėtį ir e, JAV. Todėl kadangi dar trūksta duomenų e, klinikiniams specialistams, taip pat dar sunku daryti kokias nors galutinės išvadas. Na ir e, kol kas galima teikti, kad e, problemų kyla be kita ko ir dėl to, kad skyšiuose uh, yra naudojami tam tikri vitaminai, taip pat kanapės. Ir e, Taip pat talpyklų dydis yra skirtingas. Būtent tai bandome reglamentuoti. E, JAV taip pat e, turėtų dar e, toliau dirbti, kad visą tai suprastų ir įsiaiškintų, bet to taip pat siekiame sukurti perspėjimų sistemą, kad e, galėtume tinkamai rinkti duomenys. Pavyzdžiui, yra RAPIX sistema mm, skirta vartotojams skirtų prekių kontroliai Mes ją naudojame, taip pat naudojame mm, savo sistemą e, susijusią su e, sveikatos incidentų ir grėsmių sveikatai e, kontrolę. Būtent tokių problemų ir JAV kyla, kaip aš suprantu. Yra tam tikrų e, įtariamų atvejų, e, kur būtų galima atlikti klinikinius tyrimus, bet dar mm, nėra galutinių duomenų. Galbūt e, JAV yra ir kitų dar atvejų, apie kuriuos dar nežinome. Reikia toliau atlikti tyrimus. Kokių spragų esama valstybės narėse? Valstybės narės įgyvendina reglamentą mm, visi savaip tai daro, bet visi turi galimybę susitikti su ekspertų grupe, pasikeisti informaciją su ekspertais apie tai, kaip gyventinamos įvairios teisės aktų nuostatos, ne tik dėl e, elektroninių e, cigarečių, bet ir dėl kaitinamojo tabako ir kitų Mm, tabako pakaitalų, pavyzdžiui, atveju dėl aplinkos bedūmų ir taip toliau ir kitų aspektų. Būtent e, ir bandome įvertinti, kaip atrodo visa e, tabako rinka, visų produktų e, rinka Pagal šią direktyvą yra sukurta duomenų bazė ir yra 2500, e, tai yra 253 tūkstančiai pranešimų apie įvairius e, produktus e, iš įvairių bendrovių. Tai palyginti didelė rinka, kurioje daug kintamųjų. Toliau e, dėl to, kaip e, šie produktai gali patekti į bendrąją rinką. Aš e, paaiškinau, kad visos bendrovės teikiančios rinkai tokius produktus turi iš anksto, šešis mėnesius iš anksto pranešti valdžios institucijoms. Negali tiesiog imti ir pardavinėti šiuos produktus, nepateikdamos jokios informacijos. Turi būti pateikiama iš ankstinė informacija, valstybės narės turi teisę įvertinti, kas tai per produktas, iškelti papildomų klausimų dėl um, tabako, gali paprašyti iš bendrovės papildomų duomenų, įrodymų um, apie tai, kas uh, yra žinoma iš tyrimų, kuriuos bendrovė yra atlikusi. Ir tai jau vyksta ir uh, JAV. Dėl kaitinamojo tabako. Taip, tai tabako produktas, tabako gaminys, tai nėra elektroninė cigaretė. Uh, ir apmokestinimo komitete tiesiog buvo nuspręsta šį produktą priskirti prie tos pačios grupės kaip elektroninės cigaretės. FCTC tiesiog norėjo apibūdinti šį produktą, kas tai per produktas. tai yra naujoviškas produktas, skaitinamasis tabakas. Mm, ar direktyva galėtų e, dar labiau ribojama poveikį padaryti, ar mes galime uždrausti ir palaukti. Taip yra šalių, kurios nusprendė uždrausti elektroninės cigaretės, pavyzdžiui, Indija. Mm, tiesiog pritaikė draudimą, bet e, žinome, kad tai yra kitas e, procesas visai ir manome, kad pagal mūsų teisės aktus kol kas to neturėtume daryti, reikėtų orientuotis į proporcingumo principą ir kitas panašias priemonės. Ar galime sparčiau dirbti su valstybėmis narėmis? Na, e, komisija yra valst... teisės aktų sergėtoje, taip pat turi imtis veiksmų skubiais atvejais, stebėti, kas vyksta valstybėse nes ir mes tai da, tą ir darome. E, mums atrodo, kad valstybės narės yra daug labiau suinteresuotos dabar imtis veiksmų. Galbūt e, padėtis JAV e, jas paskatino taip manyti. Ir dėl galutinio sprendimo reikia palaukti tų galutinių duomenų įrodymų, kurie dar renkami. Mm, ir mes pateiksime Jums ataskaitą dėl direktyvos įgyvendinimo iki kito pavasario. Tikimės, kad per tą laiką pavyks surinkti pakankamai įrodymų ir aptarti, ką daryti toliau. Ačiū. Muy bien, pues gracias, señor Riz, y a todos los. Ačiū, ponia Riz. Dėkuoju visiems, kas kalbėjo šiuo uh, klausimu. Dabar galime perėti prie 17 ir 18 e, punktų, kuriuos aptarsime kartu. Kalbėsime apie dvi specialiasias Europos audito rūmų ataskaitas. Viena iš jų yra susijusi su Europos aplinkos ekonominėmis sąskaitomis, o kita su es išmetamų šiltam efektą sukeliančių dujų kiekiu. 10 minučių um, Europos um, audito rūmų vardu uh, Žofi Greira dėl pirmosios ataskaitos dabar mums pasisakys. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti aplinkos klausimų komitetui už kvietimą auditorumams pristatyti šias specialiasias ataskaitas dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų ir dėl išmetamo šesdė kiekio. E, Šią ataskaitą bus vėliau pristatyta. Kalbant apie pirmąją specialią ataskaitą, pirmasis klausimas, kurį norėčiau iškelti. Pirmasis klausimas, kurį norėčiau iškelti ir į jį atsakyti, yra, kodėl atlikome šį auditą. Pagrindinis atsakymas būtų e, toks, kad Europos aplinkos ekonominės sąskaitos yra svarbus informacijos šaltinis e, formuojant aplinkos politiką, pavyzdžiui, darnaus vystimosi tikslus. Ir e, septintai aplinkos ryties veiksmų planą. Kaip puikiai žinoma parlamento nariams e, nauja patikima informacija yra būtina norint stebėti pažangą įgyvendinant darnaus vystimosi tikslus. Aplinkos ekonominės sąskaitos tai statistinė sistema, kurioje apibūdinami e, aplinkos ir ekonomikos ryšiai. Galiausiai aplinkos sąskaitų e, kokybė ir aktualumas e, yra labai svarbus, norint užtikrinti kuo didesnį veiksmingumą. Kalbant apie šį auditą, reikia suprasti, kad yra keli sluoksniai, kurie sudaro šią statistinę sistemą. Visų pirma, yra keli suinteresuotieji subjektai valstybių narių lygmenių ir sąjungos lygmenių. Ir e, visi tie suinteresuotieji subjektai atlieka tam tikrus konkrečius vaidmenis ir pareigas, kad įgyvendintų visas e, su statistinėmis sistemomis susijusias užduotis. Kitas e, klausimas, kurį norėčiau iškelti, susijęs su tuo, ko mes teiravomės ir kaip vertinome per šį auditą gautus atsakymus. Pagrindinis klausimas, kurį suformulavome, buvo toks, ar e, komisija sukūrė, e, valdė ir naudojo e, Europos aplinkos ekonominės sąskaitas tinkamai. Ir mes vertinome, kaip komisijai sekėsi valdyti tokių sąskaitų kūrimą, vertinant teisės aktų leidėjų, politikos formuotojų veiksmus. Kalbėdamas apie šį auditą, taip pat turėčiau pristatyti Jums pagrindinės išvadas. Kokias išvadas esame padarę? Kalbant apie Europos aplinkos ekonominių sąskaitų sistemą, ji dar nėra visiškai įsami. Komisija dar e, nesukūrė įsamaus tokių sąskaitų e, rinkinio Reikia be kita ko ilgalaikių duomenų, kad būtų galima formuoti ir stebėti politiką ir jos įgyvendinimą. Ir mes mm, nusprendėme taip pat, kad mm, poreikiai susijęs su aplinkos ekonominėmis sąskaitomis taip pat nėra aiškiai apibriežti. Taip pat pastebėjome, kad mm, strategijos nepapildo įsamus veiksmų planas. Yra ekonominių sąskaitų strategiją, bet nėra atitinkamų veiksmų plano, pagal kurį būtų įgyvendinami tikslai. Taip pat pastebėjome, kad viena po kitos parengtose strategijose daugiau nei dešimt metų kartojami tie patys tikslai. E, kitas išvadų rinkinys susijęs su trūkumais, kuriuos pastebėjome per auditą tie trūkumai susijęs su ES aplinkos ekonominių sąskaitų įgyvendinimu ir jų aktualumu formuojant politiką. Pastebėjome, kad komisija įgyvendino statistinius modelis, modelius, neatlikusi įsamios sąnaudų ir naudos analizės. modelio kūrimas užtruko maždaug 10 metų. E, komisija nenaudojo e, tokių modelių visose atitinkamose politikos rytise. Pavyzdžiui, pastebėjome, kad modeliai nebuvo naudojami pagrindinėse politikos sritise, pavyzdžiui, dėl darnaus vystimosi tikslų ir septintojo aplinkos srities veiksmų plano. Kai kurie modeliai buvo paskelbti atskirai ir buvo neįmanoma susidaryti integruoto vaizdo dėl, pavyzdžiui, duomenų šaltinių ir taip toliau. Galiausiai, kalbant apie mūsų išvadas, turime taip pat pabrėžti, kad Eurostatai, Eurostatui kyla tam tikrų sunkumų, norint e, laiku surinkti kokybiškus duomenis. Pastebėjome, kad kai kurie duomenys e, buvo surinkti laiku, kai kurie buvo paskelbti anksčiau nei e, reikia. Mm bet ne visos galimybės laiku surinkti duomenys buvo išnaudotos. Ir e, dėl numatytų darbų tvarkaraščio e, ne visada vartotojams buvo žinoma iš anksto, kada galima tikėtis e, paskelbtų duomenų. Taip pat buvo pastebėta, kad valstybių narių duomenys nebuvo pakankamai informatyvus, kad Eurostatas galėtų įvertinti jų kokybę. Taip pat pastebėjome, kad Eurostatas sprendė individualių valstybių narių problemas, bet e, e, gali būti tam tikrų trūkumų, dėl kurių gali nukentėti kokybė. Galiausiai tarnybos, e, komisijos tarnyboms esame pateikę kelias rekomendacijas, jos susijusios su tais trūkumais. Komisija turėtų tobulinti strateginę sistemą susijusią su Europos aplinkos ekonominių sąskaitų duomenimis. Komisija taip pat turėtų didinti modelių svarbą rengiant politiką ir užtikrinti, kad duomenys būtų aktyviau renkami laiku, kad tas savalaikiškumas būtų didesnis. Džiaugiuosi galėdamas paminėti, kad komisijos tarnybos pritarė dėl mūsų rekomendacijų. Taip pat turiu pasakyti, kad jau žinome, jog komisijos tarnybos jau pradėjo įgyvendinti tas rekomendacijas. Malonu tai žinoti. Taip pat turiu pabrėžti, kad e, Eurostato e, ir Envi generalinių direktoratų bendratarbiavimas su audito rūmais buvo puikus. Uh, Jis mums leido atlikti šį audito darbą. Dėkuoju pirmininkę. Gracias, señor Figueiredo. Ahora para presentarles. Ačiū. Dabar išklausysim antro pranešimo. Peter Breck, generalinis direktorius, 10 minučių. Aš esu tik direktorius, pataiso prelegentas. Labai ačiū, kad mane pasikvietėt. Mes iš tikrųjų labai domimės jūsų komiteto darbu, e, kaip ir e, e, žemės ūkio komiteto darbu. Mums rūpi gamtinių išteklių panaudojimas, sveikatos klausimai ir panašiai. Aš pakalbėsiu apie ataskaitą, kurią mes paskelbėm praeisių metų lapkritį. Čia labai trumpai primenu pažangą. Kairi, kairioji pusė rodo, kokia pažanga padaryta. Be to priminsiu, kai kalbam apie e, šiltnamio poveikio dujų išmetalus, Tai taip, čia daugiausia kalbama apie CO2, bet ir kitos, kitų e, dujų išmetalai irgi vaidina labai didelį vaidmenį, kaip tai užfiksuota mūsų ataskaitoje. Dabar čia matom, kokia pažanga, nemenka pažanga padaryta iki, ko iki šiol. Uh, 20 procentų pavyko sumažinti išmetalus jau 2020 metais, tačiau reikės dar didesnių pastangų kitais frontais. Mūsų šitą ataskaitą daugiau patikina. Mes vertinam vėlgi e, tai, kas daroma turint surinkus tokius statistinius duomenis ir, ir svarbu, kaip svarbu turėti patikimus e, statistinius duomenis. Mes dirbam duomenų pagrindų, kuriuos duomenų surinkom iš e, Vokietijos, šešių valstybių narių - Vokietijos, Italijos, ir kartu žiūrim, kas daroma jungtinių tautų klimato kaitos kon konvencijos kontekste. Pradėsiu nuo gerų žinių. Mes dabar nustatom, kad komisija tikrina ir teikia ataskaitas apie ES e, išmetalų duomenis tinkamai, kartais nueinama ir daugiau, toliau. Ar, pavyzdžiui, mes žinom e, apie azoto oksido padėtį aviacijos sektorija ir konstatutavom, kad duomenų kokybė laikui bėgant gerėja, e, palyginti su pradiniais etapais. Be to nustatėm, kad valstybės narės vertina gairias, kurias teikia komisijos agentūra. Tai čia geros žinios. Na, o dabar šiek tiek e, pakalbėsiu apie tas rytis, kur reikia daugiau pažangos. Uh, LULUCF sektorius. Tai čia netokia jau šlovinga istorija. Iki 2020 metų LULUCF neprisideda prie to tikslo mano paminėto, bet po to jau bus prisidėta. Ir mes norėtume, kad šis LULUCF sektorius būtų traktuojamas taip pat kaip ir kiti e, segmentai, kad geriau mes tada galėtume įvertinti pažangą iki 2030 metų. Bet kita vertus, e, tie skaičiai susiję su nemažai netikrumo. Ir į tai labai svarbu atkreipti dėmesį ateityje, nes tikrai LULUCF e, iš metalų koncentracijos lygiai irgi paveiks skaičius. Uh, Bet mes galim padaryti pažangą pasinaudodami naujom technologijom, antai kaip e, palidovinių stebėjimų, mes tą rekomenduojam, siūlom. Dabar kaip geriau būtų galima suvokti ateities šiltnamio poveikio dujų iš metalų padėtį. Čia labai gerai, kad e, tie tikslai 2020 metų apima visus sektorius ir visas dujas, išskyrus tik tai LULUCF, tai mm, iki 2020 metų ir tarptautinė laivininkystė. Bet e, čia LULUCF, e, žemės ūkio sritis paminėtinos kaip tos sritis, kuriuose galima dar pagerinti E, duomenų rinkimo padėtį. Dabar tiek valstybių narių, tiek komisijos e, ataskaitas teikiančios institucijos e, turėtų atlikti įvertinimus. Mes dabar konstatavom, kad komisija atlieka ex ante vertinimus, kartu apskaičiuoja ir ex post rodiklius dviem penktadaliais politikos ir priemonių sričių, bet tai nėra svarbiausios politikos sritis, tokios kaip ETS ir žemės ūkio sektorius bei žemės ūkio politika. Na ir e, mūsų rekomendacijos išplaukia logiškai iš tų mūsų pastebėjimų. Mes norėtume, kad būtų sustiprinti, tai yra duomenų rinkimas LULUCF sektoriuje ir kartu tai būtų galima suderinti su kitų sektorių nuostatomis. Kartu reikėtų nepamiršti tarptautinės laivininkystės reikėtų užtikrinti, kad žemės ūkio strateginiai planai ir LULUCF strateginiai planai prisidėtų prie 2050 metų emisijų sumažinimo tikslų pasiekimo. Ir kartu rekomenduojam, kad reikia vertinti ir teikti ataskaitas e, jungtinių tautų klimato kaitos konvencijos tarnybai apie tai, mm, kokį poveikį daro ES politika ir priemonės e, iš metalų prasme. Na ir labai trumpai. Labai gera žinia ta, kad mūsų ataskaitų teikimas gerėja, mes tenkinam tarptautinius standartus ir, aišku, <laughs> mūsų e, tikslas pasiekti tikslų anksčiau dar negu kad užsimota. Ir iš tikrųjų kartu būtų, tai tikrai e, galima e, geriau tada padės suvokti CO2 iš metalų e, poveikį. Labai ačiū prelegentams. Ačiū, ponė pirmininkė. Spureks. Taip, kaip jūs sakėt, e, e, šiltnamio poveikio dujų išmetalai yra vienas iš e, didžiausių, didžiausių pavojų susijusių su klimato kaita. Taip, komisija dabar vertina visas emisijas, bet pasigendam šioje sistemoje žemės ūkio sektoriaus nes juk e, pramoninis žemės ūkis e, atsakingas už daugiau kaip 14 procentų visų išmetalų, tai taip pat kaip ir daugiau negu transporto sektoriuje. Tad e, čia vėlgi tai nedėra su žaliojo kurso strategija, nuo, nuostata nuo ūkio iki stalo ir tai irgi netitinka iš metalų sumažinimo tikslų ir įsipareigojimų. Todėl aš klausiu, kada ir ar mm, audito rūmai būtent planuoja stebėti būtent mano paminėtą sektorių ateityje. Žaliųjų vardu, ponia Sullivan. Ačiū už pasisakymus. Mano klausimas e, susijęs su e, CO2 e, iš metalų mm, vertinimu. Ir čia turiu galvoj vandeninus, kurie jau 93 procentus sugėrė žmonių sukeltas emisijas ir tą daro kiekvienais metais. Tai ar manot, kad E, mėlynųjų ekosistemų, e, e, tokių kaip šlapžėmis, pelkės, miškai, ar iš tikrųjų įtrauktos į ataskaitų teikimo reikalavimus. Maničiau, jeigu geriau suvoktume tokį potencialą, tai tai padėtų nacionalinėms vyriausybėms suvokti, kaip svarbu uh, E, saugoti vandenynus biologinės įvairovės, klimato kaitos e, atsakų prasme. Pone Novak, labai ačiū. Ačiū už tokius už jūsų pasisakymus ir už tokias plačias ataskaitas. Tikrai labai gerai turėti gerus statistinius duomenis, nes tinkamas priemonės galima numatyti tik tinkamai įvardijus problemas ir numačius sprendimus. Labai gerai, kad jūs parengėt rekomendacijų, gerų rekomendacijų komisijai, tačiau dar norėčiau sužinoti, Ar komisija kažkaip reagavo, reaguoja į jūsų rekomendacijas, ar jas įgyvendina? Aš norėčiau kuo patikės, patikimesnių duomenų. Mūsų piliečiai kartais labiau pasitikė tarptautinių mokslinių tyrimų, o ne nacionalinių mokslinių tyrimų duomenimis. Tad reikėtų sustiprinti ir nacionalinius tyrimus. Dėkoju, ponė Novak. Dabar. Atrodo, pirmiausia, norėjo pasakyti ponas. Ne, ponas Ulf. Dėkoju. Pirmininkė ir dėkoju parlamentarams iškėlusiems šitos klausimus. Uh, Turbūt e, Peteris Welsh atsakys į klausimą susijusi su šiltnamio efektą e, sukeliančiamis dujomis ir vandenynais, dėl to, kad mes e, turime žinių ir dabar bandysiu atsakyti į klausimą susijusi su geraisiais statistiniais duomenimis ir kada bei kaip komisija rengiasi naujiems pakeitimams, reaguodama į šitą rekomendaciją. Kaip aš sakiau per savo pirmąjį pasisakymą, komisija pritarė visoms rekomendacijoms, kurias mes e, išsakėme ir taip pat mums suteikė informacijos apie įgyvendinimą. E, manau, kad e, šioje srityje yra svarbus e, sprendimų prieimimo lygmuo. Ir labai svarbu susitikti nacionalinių statistikos institucijų vadovais. Ir mes susitikome ir per šitą susitikimą mes pagalvojome apie šitas rekomendacijas. Jie pradėjo vykdyti tam tikrus pakeitimus struktūroje įgyvendinant šitas rekomendacijas ir jas e, priėmė ne tik Eurostatas ir e, Envi generalinis direktoratas, tačiau taip pat e, jos buvo perduotos ir nacionalinio ligmens direktoriams ir jie ties, su jomis jau dirbo. Kalbant apie klausimus, kurie susiję su šiltnamio efektą sukeliančiamis dujomis. Jeigu jūs nieko prieš, pirmininkė, aš paprašysiu e, atsakyti šitą klausimą Peterį Valš. Pirmiausia, norėčiau atsakyti į e, tai, ką mes darysime ateityje, stebėdami žemės ūkio e, poveikį aplinkai. Nenoriu nieko žadėti, dėl to, ką mes ketiname paskelbti ateityje, tačiau tikiuosi, kad mes atliksime biolo, žemės ūkio poveikio biologiniai įvairoviai poveikio įvertinimą per ateinančius kelis e, mėnesius ir mes re, remsimės ne nuomonę dėl e, BŽUP ateities Mes gavome prašymą iš parlamento ir iš tarybos, kad būtų panalizuota, kas vyksta. įsivarygojimuose 1.4, 1.5 ir aš asmeniškai labai e, mm, linkęs, e, labai linkęs e, pasižiūrėti į tai, ką mes turime padaryti jautriai. Taigi mes dabar pakalbėkime apie vandenynus. Iš tiesų baisiai atrodo tas, e, tos krūvos atliekų, kurias turi absorbuoti vandenynai. Ir man labai didelį nerimą kelia to poveikis. Taip pat e, labai svarbus poveikis yra tas, kuris, e, kurį patiria pakrančių ruožai. Ir mes per paskutinius kelias mėnesius nenagrinėjame pakrantės ruožo klausimo. Na, dabar apie tai, kaip komisija reagavo į mūsų rekomenda, e, rekomendacijas, e, mes e, iš komisijos sulaukime tikrai labai geros reakcijos ir komisija iš tiesų atsižvelgia į mūsų pasiūlymus ir kartais komisija to nedaro. Tačiau šiais atvejais dėl šitų punktų jos pritarė. Ir aš tikiuosi, kad tai padės pereiti prie e, savanoriško geresnio e, ataskaitų teikimo ateityje. Dėkoju ir dabar mes baigiame ir nagrinėti ir šitą klausimą. Ir toliau periname prie 19 klausimo, tai yra paskutinio. Ir kalbama bus apie nuomonės pasikeitimo su komisija dėl švininių šaudmenų. Gerbiami parlamentarai, labai ačiū už tai, kad pakvietėte komisiją į šį nuomonės pasikeitimą ir suteikėte galimybę mums pristatyti E, nuolat vykstančią kovą e, dėl šaudmenų. Turime dvi e, skaidrės, nes šitas klausimas yra labai techninis. Taigi prieš pradedant kalbėti apie REACH reglamento rėmose vykstančią vykstantį darbą, norėčiau pateikti Jums šiek tiek informacijos apie tai, kas vyksta. Taigi yra koks apibrėžimas. E, ta šaudmuo e, yra, e, tai yra šratinis šautuvas, yra šautuvas, į kurio kurio kasetė yra įdedama šaudmuo, jisai daugiausiai yra naudojamas medžiokliai. Dešinėje jūs turite šaunamą į ginklą ir e, šaunamasis šautuvas naudoja kulkas ir bendrai paėmus tiek šratinis e, šautuvas, tiek kulkomis šaudantis šauduvas yra amunicija. Norėčiau pasakyti, kodėl turime apriboti e, švino um, išleidimą į aplinką. Kaip žinote, švinas yra labai toksiška medžiaga žmogui, gyvybei. Ir uh, nustatėme, kad uh, tarp 18-20 tūkstančių tonų uh, švino yra išleidžiama kiekvienais metais į aplinką iš, per medžioklę vien šratiniais šautais. Iš jų 4-5 tūkstančiai tonų E, patenka tik iš labžėmės. Tarša e, švinu, e, kaip nustatyta, nužudo šlapžėmėse apie milijoną vandens paukščių ir remiantis preliminariais įvertinimais už šlapžėmės žimbu esančių meš, lokių. Europos Sąjungoje yra sudaryta sustarimai e, dėl Afrikos ir Azijos e, upėmis migruojančių e, rūšių. Ir jie sutiko, kad reikia sumažinti švino patekimą į šlavžėmės kiek įmanoma greičiau. Ir yra leidžiama naudotis e, šratiniais šautuvais tose valstybėse, tačiau e, kitokį, kiek toks yra apskaitos e, kitokios yra taisyklės. Ir Dėl to reikalaujama harmonizuoto požiūrio Europos Sąjungoje. Švinas nėra tik tais e, paukščių sveikatos klausimas. Be abejo, ir e, žmo, žmogus e, gali e, patirti švino neigiamą poveikį. Ir e, Sprendžiant e, riziką, kurią kelia švinas aplinkai, reikia e, tinkamai apriboti e, šviną naudojančią amuniciją, tarp jų ir švino šratinio šautuvo naudojamas aplink šlakžemės ir juose. Taigi tokio va, šautuvo, kuris naudoja kulkas, šrat, šratinės kulkas, kurias matote kairėje. Ir šitas apribojimas yra smarkiai pasistumėjęs į priekį. Antras sprendimas susijęs su trim skirtingais aspektais vartotojo naudojami šradiniai šautuvai kitose, o ne, ne šlapžemėse. Ir kitas turtas, kuris e, laikomas amunicija. Tai yra e, ginklas, kurį matote dešinėje. Ir taip pat e, plė, švininiai žvejybos įrankiai. Ir apačioje matote jų skaidrės ir daug straipsnių apie tai, e, kad patekę į vandenį šie įrankiai sukelia panašią riziką. Tačiau šioje srityje sprendimas dar ankstyvajame mm, etape, e, kuria, e, kada Europos komisija galės paprašyti, kad būtų parengta atitinkama dosie. So what is the procedure? Uh, the Commission can ask the European Chemical Taigi, kokia yra procedūra? Komisija gali paprašyti Europos e, chemikalų agentūros parengti tokį prašymą ir pradės e, sugražinimo procesą. Ir ECA, tai yra Europos chemikalų agentūra, e, jos moksliniai komitetai, e, susidendantis iš ekspertų, turi paskirti e, valstybės narės ir juos skiria į rizikos vertinimo socialinio analizės, ekonominės analizės e, komitetus. Tada apie 60 dienų vyksta viešos konsultacijos, kur dalyvauja suinteresuotos suimti asmenys ir deramasi dėl SEC nuomonės parengimo. Toliau yra parengiamas komisijos siūlymas dėl apribojimo, tada vyksta diskusija ir balsavimas. Pirminis ekos parengtas dokumentas yra aptariamas viešai. Ir tada tos viešosios konsultacijos vyksta prieš baigiant e, mokslinės nuomonės. Ir galiausiai mokslinės nuomonės po to yra pateikiamos komisijai, jeigu e, yra parodoma, kad e, egzistuoja žala žmogaus sveikatai ir aplinkai, kurią ir tai reikia spręsti ES lygmenių, tai komisija parengs apribojimo pasiūlymą. Taigi mes čia esame penktoje eilutėje. Taigi, koks, kokia yra dabartinė situacija? Pirmiausia, dėl šra, širatinių šautuvų naudojimas tik tais. Šitas procesas yra neblogai pasistumėjęs į priekį, komisija jau yra parengusi atitinkamą atsisprendimą ir kiekviena valstybė narė yra aptariama, kuriame komitete tai bus daroma. Tai yra ketvirta eilutė mūsų skaidrėje. Ir uh, taip pat um, Europos komisija uh, turi tinkamai būti informuojama uh, komisija turi informuoti atinkamus registrus. Ir tikimasi, kad REACH komitete bus nubalsuota teigiamai. Pagrindiniai klausimai, dėl kurių diskutuojama, yra tie patys, kuriuos ES iškėlė per įvairias parlamentinės e, sesijas. Reikia numatyti pakankamai laiko, kad galima būtų tvarkingai perėti prie naujų taisyklių. Ir tai matote penktoje mūsų skaidro eilutėje. Taigi, mes norime paprašyti REACH komiteto e, valstybių narių balsuoti dėl galutinio uh, pasiūlymo. E, tai yra reguliavimo e, procedūra e, su peržiūra, o tai reiškia, kad jeigu balsavimas bus teigiamas, tai Europos parlamentas ir taryba turės tris mėnesius ištirti toms priemonėms. Jeigu priešinsis visa taryba, tai komisija negalės priimti priemonių. Ir e, tai buvo per paskutinės kelias savaitės, kai parlamentas e, E, atmetė pasiūlymą dėl likučio, likutinio švino iš PPC. Na ir toliau dėl e, šratinio e, šautuvo kitose teritorijose, nešlapžamėse, pavyzdžiui, kulkos įvairiose teritorijose ir taip pat mm, kitur. Ta, tos diskusijos dar labai ankstyvos ir komisijos buvo paprašyta, kad parengtų mm, dosie Rugsėjo mėnesį 2018 metais buvo nustatyta, kad yra pakankamai, nuo, pakankamai e, įrodymų, kad būtų imtasi e, priemonių šioje srityje. Kai ECO parengs savo dosiją, o tai tikimasi įvyks rugsėjo mėnesį, ECOS e, du moksliniai komitetai ROK ir SE parengs savo nuomonę viešai, skelbdamas viešas konsultacijas iš, iš suinteresuotų asmenų. Ir Komisija tada galės pradėti gyventi savo veiksmus 21 metų pabaigoje, 22 pradžioje. Taigi dėl šito sprendimo mes dar vis esame pirmojoje skaidrės eilutėje. Taigi netgi jeigu žinote, kokios yra sąlygos ir dabartinė ne E, procedūra, tai aš tiesiog suteiksiu Jums galimybę atsakyti klausimus. Ačiū, pirmin... Ačiū e, e, ponui Patinėlį. EPP ponas Liza. Dėkoju pirmininkė, gerbiamas direktoriau. Dėl pirmosios priemonės viskas labai aišku. Mes turime tarptautinę konvenciją ir ją ja, įgyvendina 24 mm, valstybės narės, o tai reiškia, kad ES e, e, turi mm, įgyvendinti ir mm, tai tikrai turės didžiulę įtaką aplinkai. Na ir jeigu teks šiek tiek apeiti tas priemonės, tai, tai na, e, na, ne, nėra sunku, e, nėra lengva žinoti, ar e, priemonės kelia pavojus sveikatai ar ne, nes tyrimai atliekami uždarų durų, pavyzdžiui, sporto tyrimai. Ir jeigu mes E, norime išsiaiškinti, ar tai žalinga sveikatai, tai e, mes turime konkrečiai spręsti tą klausimą ir e, bet, kokiu, bet kokiamis priemonėmis stengtis parengti subalansuotą pasiūlymą ir orientuotis į tas taisyklės, kuriomis galima būtų pasiekti ką nors sveikatos srityje. Pone Maginės. You, Ačiū pirmininkė. Tikiuosi, kad turiu šiek tiek laiko, nes turiu daug klausimų, kuriuos manęs paprašė užduoti komisijai Airijos medžiotojų draugija. Trys jūsų minėti aspektai e, dėl šlapžemių apibriešties e, dėl perinamojo laikotarpio ir dėl kitų aspektų, kai jums trūksta paramos iš komiteto. Aš e, noriu e, kai ką pasakyti šiais klausimais. Šlapžemių apibrieštis daugeliu medžiotojų Airijoje labai rūpi, ar pavyzdžiui į šią savoką įeina sausi durpynai, galbūt galėtumėte atsakyti, bet yra dar svarbesnis klausimas kuris e, kyla airijos medžiotojams. Tai klausimas dėl uh, uh, siūlymų visiškai uždrausti švininės kol kas. Atrodo, uh, kad um, nesirūpinama gyvūnų gerovė, siūloma naudoti plieninės kulkas, bet tai neigiamai paveiks gyvūnų gerovę ir uh, E, sveikatą. Aš nesu ekspertė, bet e, medžiotojai man pranešė, kad jiems tai labai e, didelį nerimą kelia. Taip pat jie baiminasi, kad šis pasiūlymas nėra proporcingas, jis netitinka rizikos susijusios su švinu. Vėlgi nesu ekspertė ir norėčiau išgirsti jūsų atsakymą į šį klausimą, ar taip iš tikrųjų yra. Thank you. Taigi matome, kad šiam pasiūlymui nėra vienbalsiai pritariama ir kai kurie e, medžiotojų iškelti klausimai yra pagristi. E, norėčiau, kad komisija atsakytų į mano iškeltus klausimus. Taip pat kyla klausimas, e, kokia didelė rizika kyla aplinkai ir žmogaus sveikatai. Norėčiau ir apie tai išgirsti informacijos. Taip pat, e, kolegos, galiu Jums pasakyti, kad tai klausimas, kuris e, kelia didelį susirūpinimą medžiotojams. Jie neretai kreipiasi į mano e, kabinetą arba kitų kolegų kabinetus, nes nori įsiaiškinti, e, mano, kad e, siūlomos priemonės nėra tinkamos. E, taigi keliami labai aiškus klausimai, kurie rūpi medžiotojams ir aš noriu įsiaiškinti, ar šis pasiūlymas toks, koks jis siūlomas, yra proporcingas. Galbūt komisija galės atsakyti kai kuriuos mano užduotus klausimus Kol kas dar iki komitetų nenueita, atrodo kažkur kažkas yra blokuojama, tik noriu dar kartą pabrėžti, kad mano šalyje tai daugeliu rūpi. Ačiū, poniai Maginas, ponas Čein, socialdemokratų vardu. Ačiū, pirminkė. Mums tai labai svarbus klausimas, kaip teigia PSO, nėra saugaus švino lygio, jis pavojingas ir žmonėms, ir aplinkai. Todėl svarbu, kad medžiotojų lobistinė veikla nesušvelnintų komisijos pasiūlymo. Reikia pagalvoti apie paukščius, vandens paukščius, apie šviną, kuris patenka į aplinką ir ją teršia. Dėl to E, kyla e, didelis umus e, toksikologinis poveikis daugeliu ekosistemų, bet to galima gali pasireikšti antrinis apsinuodijimas švinu, kai jis patenka į gyvūną ar paukščių organizmą. Mm, taigi, ypač reikėtų spręsti šį klausimą šaudimo renginiuose per metus e, į aplinką patenka e, daugelis e, tonų švino, bet to sportinės šaudimas taip pat yra dar viena priežastis, dėl kurios aplinkoje atsiduria kasmet daug švino. Tai svarbu, kalbant ne tik apie šlapžemės, bet ir apie kitas sausumos teritorijas. Man įdomu, kas blokuoja šias priemonės ekspertų komitete nes atrodo, kad darbas ties šiuo reglamentu nedaro pažangos. Ačiū pirminkė. Ačiū, ponė Šeim. Dabar ponė Dali tos pačios frakcijos vardu. Prašau poros minučių, kad galėčiau sakyti savo nuokastavimus. Dėkuoju Europos komisijai už pristatymą. Suprantu, kad kyla pavojus aplinkai ir žmogaus sveikatai dėl švino, švininių šaudmenų, ypač prieš labžemių. Aš e, turiu pasakyti, kad pritariu komisijos argumentams, bet noriu priminti komisijai apie jūsų pačių formuluotę 29 punkte, kuriame pabrėžėte poreikį imtis e, priemonių, kuris būtų ne tik veiksmingos, bet kartu paprastos ir teisingos. Paaiškinsiu, kodėl. Esu iš Maltos, tai nedidelė šala viduržėmio, jū, sala viduržėmio jūroje. E, yra e, e sportinio šaudimo mėgėjų ir kitų suinteresuotųjų asmenų. E, Iš pradžių man buvo e, sunku suprasti, dėl ko jie nerimauja, nes e, man atrodė, kad e, šlapžėmės, kuriuose draudžiama žvėjų, tai yra medžioti, turėtų būti ir toliau saugomos, bet komisija kalba apskritai apie šlapžėmės. Komisijos reglamento projekte aiškiai teigiama, kad vadovaujamas iš šlapžėmių apibrieštimi, kuri yra pateikta 71 metų Ronsar konvencijoje. Ir e, pagal tą apibriežtį iš labžemės e, patenka tam tikros vandens e, teritorijos, suraus vandens, gėlo vandens, įskaitant jūrų vandens rajonus. Jeigu atoslūgio metu lygis neviršė 6 metrų. Ir tokia apibrieštis padarys e, didelį poveikį mažoms saloms, tokioms kaip Malta. Deja, reglamente neatsižvelgiama į e, įvairių valstybių narių ypatumus. E, Maltoje šlapžemėse medžioti negalima, taip pat negalima to daryti vandenyse, kurių gilis yra 6 metrai arba mažesnis. Ir um, Daugiausia e, tai paveiktų e, salos pakrantės, visiškai neatsižvelgiama į salos dydį, į jos ypatumus. Aš noriu paklausti komisijos, kaip jis spręs šią problemą, nes e, šiuo atveju visuotinis universalus sprendimas tikrai visiems vienodai netiks. Dar turiu porą klausimų. Teksto projekte komisija teigia, kad yra plačiai prieinamų alternatyvų, kurios techninių požiūrių yra įmanomos ir įperkamos, bet e, e, šaudimo entuziastams susidaro įspūdis, e, kad mm, čia yra daug klaidinančių teiginių. Aš noriu paklausti komisijos, ką ji apie tai pasakys. Taip pat, e, kalbant apie draudimą e, užsimti sportinio šaudimo, entuziastai sako, kad e, dauguma švininių šaudmenų, kurie yra naudojami, atgaunama ir pakartotinai panaudojama. Tad norime pastirauti, kokia yra jūsų nuomonė ir dėl šio teiginio. Be to, šaunamųjų ginklų savininkai turi tam tikrų uh, ginklų, e, kuriuose naudojami e, tokie švininiai šaudmenys ir jeigu juos bus uždrausta naudoti, tai reiškia, kad e, daug šaudmenų, daug šautuvų nebus naudojama, tiesiog jie bus atliekos. Ačiū. Aš pirmiausia noriu apibūdinti savo padėtį. Aš turiu 12 kalibro šaunamąjį ginklą, kurį gavau iš savo uošvio. E, aš savo šautuvo nepatikiu nei žmonai, nei šuniui ir turėsiu jums e, jį patikėti. Jeigu medžiočiau jūrų paukščius, nebegalėčiau to daryti e, dėl siūlomų priemonių dėl e, siūlomų draudimų uždrausti naudoti švininius šaudmenis e, e, medžiojant šlapžemėse. Dėl to, kad negalima švininių šaudmenų ten naudoti. Suomijos miškuose, tarkime, jeigu medžiočiau plieniniais šaudmenimis, Galbūt e, netgi gebėčiau taikliai e, šaudyti, sunkiai, bet tarkime, dalis tų šaudmenų tikrai patektų vis tiek į medžius. Nemanau, kad kokia nors medienos gamybos įmonė Suomijoje e, tokiu atveju pirktų tokią medieną, tuos medžius. Ir um, Kaip suprantu, iš komisijos e, tarsi ketinama naud, leisti naudoti švininius šaudmenis tais atvejais, kai mm, jie nepadaro tokio didelio neigiamo poveikio kaip šlapžėmėse. Galbūt iš tikrųjų tai galėtų būti tinkamas kompromisas priimtinas visiems um, sveiko proto turintiems na, žmonėms. Ačiū įdė ponas Hakarainen. Dėkuoju, pirminkę. Švinas. Geriausia medžiaga, norint etiškai medžioti, e, sportinių šaudimų užsimti. Jeigu būtų e, kitomis medžiagomis naudojamasi, e, tai daugiau kainuotų ir kiltų kitų problemų paprasčiausiai. Ar buvo atliktas e, ekonominio poveikio vertinimas? Kodėl e, jame, jį atlikus, kalbama tik apie medžioklę? Šlapžemės e, svarbu tinkamai apibrėžti ir apribojimai turėtų būti susiję tik tai su matomų vandenių, e, netekančių vandenių, e, ten, kur e, iš tikrųjų kiltų grėsmė. Svarbu, kad draudimas būtų tinkamai proporcingai pritaikytas prie valstybių narių ypatumų, atsižvelgiant į įvairias aplinkybės. Antraip būtų labai sudėtinga stebėti, kaip įgyventinami apribojimai, kur e, turėtų būti saugomų teritorijų ribos, e, kuriuose turėtų būti taikomos priemonės. Ir e, galėtų kilti kitų problemų. Suomijoje, jeigu būtų naudojamos kitos medžiagos šaudmenims, kiltų kitų pavojų plieniniai šaudmenys, pavyzdžiui, dėl aplinkosaugos sumetimų yra draudžiami kai kur taip pat e, ir tų draudimų gyvendinimas beje irgi nėra įvertintas. Šis pasiūlymas jau e, nagrinėjamas, jau aparatas veikia e, dėl jo ir svarbu tiesiog dabar imtis veiksmų, kad užkirstume kelią uh, tokiems neproporcingiems veiksmams, neproporcingoms priemonėms. E, dėl e, to, kad svinkai nebegalės naudotis, kai e, kuriais šautuvais uždraudus naudoti atitinkamus šaudmenis. Pagalvokime, kokią kainą teks už tai sumokėti. Tai pasiūlymas, kuris labai daug kainuos Valstybėse narėse teisės aktuose yra įtvirtinti įvairūs baudžiamieji ir administraciniai apribojimai susijęs su šiais aspektais, kurie ir jeigu čia bus nustatyti papildomi apribojimai, jie gali kirsti su konstitucinė tvarka kai kuriuose valstybėse narėse. Tai nėra geras teisės aktų rengimas. asociacijos medžiotojai, e, ginklų gamybos e, pramonė, netgi kariuomenė, e, kiti suinteresuotie subjektai yra labai sunerime dėl galimo poveikio. Svarbu, kad komisijos pasiūlymas būtų proporcingas. Ačiū. EKR frakcijos vardu. Ponas Pokį. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip, trys veiksmai. Tai REACH turi išduoti leidimą ir yra pribojimai e, medžioti šlapžėmėse ir kartu apskritai medžioklėje ir žuvyboje. Dabar e, leidimų išdavimo procesas. Taip, čia buvo labai daug tokių atvejų Europoje. Bet mes e, šiaip jau uždraudėm juk šviną baterijose. Tai manyčiau, šiuo atveju mes e, turėtume vėl iš naujo įvertinti prioritetus. Turiu galvoje šviną ar plieną, nes čia padėtis kitokia negu švino buvimas baterijose elementuose. Tai viena. Antra. jau buvo atlikta tam tikrų socialinių, ekonominių tyrimų švino vartojimo. Bet, bet vėlgi, jeigu dabar visiškai uždraudus, tai dramatiškai sumažėtų BVP lygis Europos Sąjungoje ir tada būtų uh, būtų vėlgi visą tai nutekėtų į Turkiją ar Af, Pietų Afriką. Dabar dėl apribojimų JAV. Turiu galvoje švino draudimą, mm, švino draudimą šautuvuose, tiksliau šlapžėmėse ir jau 40 metų uh, tas draudimas galioja, bet JAV labai pragmatiškai žiūri į tą klausimą. Pavyzdžiui, draudžiama naudoti šviną, medžiojant antis, žasis šlapžymėse, tam tikrų laikotarpių. Bet ir tada pinigai buvo surenkami, panaudojami tam, kad būtų galima atkurti tų duotas uh, rūšis. Tad e, tai buvo daroma per 40 metų. Bet dabar problema susijusi su draudimu naudoti šviną šlapžėmėse yra tokia. Tai yra pačių šlapžemių apibrieštis yra problema. Ta apibrieštis yra labai miglota, nes vėlgi čia reikia spręsti, kur tas šūvis paleistas, ar šlapžemėje ar už jos ribų, o tam tikrose šalyse, pavyzdžiui, Italijoje jau tiesiog gaiduko paspau, pas, nuspaudimas kvalifikuojamas kaip nusikalstama veika, jeigu, jeigu esi šlapžemėje ar šalia. Ir tai, aišku, neteisinga daug, daugeliu žmonių atžvilgių. Dar, kai kalbama apie švino draudimą. Tai, tai ką? Tai tada reikės uždrausti švininės kulkas sportinio šaudimo varžybose, kitose srityse, ar kažkuo pakeisti e, tas švininės kulkas, ar tada atletai kažkur kitur vyks treniruotis. Čia kalbama apie priemonės, kuriomis būtų galima perdirbti e, šviną, ne vien šviną, e, bet ir kaip ir plastiko e, gaminius. Ir tai tikrai išeina į naudą aplinkai. Bet dabar Europoje tarsi tai visa numojama ir, ir, ir draudžiama. Antai naudojamos plieninės kulkos bet tokiu būdu savotiškai pasmaugiama žmonių, kurie perdirbo tas naudotas medžiagas, jų, jų, jų verslas sunaikinamas. Tai tokia yra padėtis. Maničiau štai ką. Turint galvoj visus mokslinius tyrimus, kurie rodo, kad švidas žalingas, ypač vaikams, vis dėlto šviną galima kontroliuoti. Ta rodo 40 metų pramonės patirtis. Turim daug duomenų apie šviną. Ir todėl komisija turėtų laikytis tvaraus ir kartu nuosaikaus požiūrių. Nes e, blogiausiu atveju mes tikrai už, užmušim visą, visą pramonės sektorių. Tai dar reikėtų nepamiršti, kad švinų nu, visiškas uždraudimas ypač neigiamai paveiktų viduržėmio regiono valstybės, ypač, ypač neturtingus medžiotojus. Tokių yra milijonas ir tada tai sukels tiesiog neapykantą ES. Tai mūsų moralinė pareiga parodyti, uh, kad Europa imasi tikrų gerų veiksmų Europos piliečiams, o ne priešingai. Ačiū. Labai ačiū, ponė Novak. Ačiū, ponė pirmininkė, kad suteikėt žodį. Švino naudojimo e, kontroliavimas, tam pritarčiau. Kiek aš suvokiu, vis dėlto komisijos pasiūlymų visa problema neįsprendžiama ar ne visai tinkamai ją bandoma spręsti. Čia nekontroliuojamas e, švino naudojimas e, kulkų gamyboje, bet daugiau čia susitelkiama į e, patį šaudimą, kulkų paleidimą. Bet kita vertus, Juk tokių šaudmenų gamintojai turėtų ieškoti kitų alternatyvų e, švinui. Ir be to, kaip e, atskiri asmenys e, galės įgyvendinti teisės aktų nuostatas, nežinodami iš tikrųjų, kas yra šaudmenyse. Tad neaišku, kaip kontrolės priemonės bus įgyvendintos. Tad mano klausimas komisijai būtų toks. Ar tiesa, kad į procesą nepakankamai buvo įtraukti e, gamintojai šaudmenų ir per daug naštos užkraunama galutiniams vartotojams? Toliau, ponia Spurek. Ačiū, ponė pirmininkė. Švinas iš tikrųjų yra nepaprastai naudingas, e, jis, ner, jis kaupėsi dirbožėmėje e, žmonių ir gyvūnų organizmuose, ypač e, vaikams ir moterims žalingas švinas. Antai mes dabar jau šviną pašalinom iš degalų, o dabar jau norima jį uždrausti, panaikinti e, medžioklėje. Lenkijos miškuose 400 e, tonų per metus e, švino, švininių kulkų panaudojama, švino iš, išleidžiama į aplinką ir milijonai paukščių dėl to žūva. Todėl taip gerai, kad čia draudžiama švino naudojimas šlapžymėsi. Kita vertus, klausiu valstybės narės, kaip užtikrinti, kad valstybių narių ekspertai nesusilpnintų tos nuostatos. Kaip būtų galima tą nuostatą padaryti platesnės apimties, kartu numatant švininių šaudmenų naudojimo uždraudimą ir kitose srityse, ne vien šlapžymėse. Ponas Berlato. Ačiū, ponė pirmininkė, brangus kolegos. Komisijos šio pasiūlymo pristatymas nepakankamas nes e, mūsų diskusijos e, rodo, kad yra prieštaringų klausimų, tokių kaip e, milijonų paukščių žūtis, švino kiekiai, kurie išleidžiami į aplinką 18 tūkstančių tonų O dabar čia paminėtas net 500 tūkstančių tonų skaičius. Čia kiekvienas žongliruoja vis kitokiais skaičiais. O šiaip e, taip yra tam tikra ideologinė versija švino atžvilgių, bet nepriklausomai nuo to, ar čia tiesiog ideologiškai tą klausimą vertinsi ir priims įstatymus draudžiančius. Kita vertus, reikia juk pasižiūrėti ir į kitus tyrimus, kuriuose įvertinama įvertinamos Europos paukščių žuvimo priežastis. Tai ne visada susiję su švino amunicijos e, panaudojimu šlapžėmėse nes e, ša, medžioklė kaip po tokia nėra problemos šerdis, tai yra galimas problemos sprendimo raktas. Nes nepamirškim, kad medžiotojai juk tvarko šlapžėmis ir surinkta objektyvių duomenų apie tai. Ir yra duomenų rodančių, kad uh, šlapžemių e, faunos e, apimtis didėja. Dabar dar prie, grįžtant prie e, šaudmenų su švinu, tai čia reikėtų atidėti į šalį ideologinės nuostatas ir paklausti, kodėl šaudmenims plačiai naudojamas švinas. Švinas yra toks metalas, kuris deformuojasi patekęs į gyvūno kūną, e, iš karto gyvūnas miršta, nesikankindamas. Priešingai yra su plienu, jo, jo savybės e, kitokios palyginti su švino jeigu dabar būtų naudojamos e, plieninės kulkos ar šratai, tai vėlgi jų poveikis kitoks. Mirtis būna e, lieta ir, ir prieš tai gyvūnas kankinasi. Tad bendras poveikis yra tikrai prastesnis, palyginti su tais atvejais, kai naudojami švininiai šaudmenys. Dabar dėl švino poveikio žmonių sveikatai. Galima palyginti e, šaudmen, šaudmenį su švinu, su, sakykime, degalais, e, kuriuose yra švino ar, ar kitomis medžiagomis, bet turbūt e, mūsų kontekste tas klausimas gal nėra patogus. dabar kaip vandens paukščiai sunaudoja šviną ar paveikiami švino. Bet nepamirškim, kad vandens paukščiai maitinasi įvairiausiomis e, kitomis medžiagomis, nebūtinai švinu. Kita vertus, taip, jie turi perleisti per savo organizmą didelius švino kiekius. Ir aišku, būtų naivu tikėtis, kad tas visas švinas patenkantis į gyvūnų organizmus, jis e, tiesiog absorbuojamas. Ir suprantama, yra neigiamų padarinių. Pasirašyta ne viena tarptautinė sutartis, kai kurios tokios sutartis buvo paminėtos, Italija, mano paties šalis, yra pasirašiusi ne vieną konvenciją ir tokią, kur e, draudžiama švino šaudmenis naudoti šlapme, šlapžėmėse pagal Natūra 2000, sakykime, programą. Šaudmenų su švinu naudojimas draudžiamas. Klausimas, ar būtų galima teigiamiau pažiūrėti į šaudmenis, e, kurie, kuriuose yra kitų metalų. Bet grįžtu vėl prie pirminio teiginio, kad daugelį valstybių šaudmenyse plačiai naudojamas švinas, kadangi jis yra labai veiksmingas palyginti su kitais metalais. Tam, kad šūviai būtų veiksmingi, optimalūs. Tam reikia taip gerų šaudmenų. Bet vėlgi, jeigu dabar betodariškai būtų draudžiami šaudmenys su švinu, tai tam tada reikėtų apskritai keisti uh, šautuvo konstrukciją, šautuvo vamzdžius ir panašiai. Todėl komisiją ir kolegas raginčiau geriau pasigilinti į šį klausimą, nes mes, vadovaudamiesi ideologinėmis nuostatomis, e, tiesiog patenkam į neracionalumo spastus ir mes rizikuojam, nesažiningai, neteisingai nubausti Europos medžiotojus. Labai ačiū, dabar jau baigiam, disku, bebaigiam diskusijas ir ponia Paulus, žaliųjų frakcijos vardu. Ačiū, ponia pirmininkė. Prisipažinsiu, diskusijos čia vykstančios mane kiek nustebino Ar prisimenat tokią pavardę Margot Wallström? Ji buvo komisijos narė atsakinga už aplinkosaugą tuo metu, kai šis susitarimas buvo pasirašytas. E, būtent susitarimas tarp e, medžiotojų asociacijos ir aplinkosaugos asociacijos. Ir čia paminėjau dvi pavardės E, asmenų pasirašysių. Dokumentas buvo pasirašytas 2004 metais. Ir čia yra dalis sakanti, kad abi organizacijos mm, kreipiasi tai, kad kuo greičiau Europoje būtų, e, būtų atsisakoma šaudmenų su švinu ir kuo greičiau ir vėliausiai iki 2009 metų. O dabar juk mes jau pasiekę 2020 metus. Ir čia pačios medžiotojų asociacijos tada 2004 metais prašė, o dabar jos visiškai priešingai elgesi. Tad labai ačiū komisijai už tai, kad dabar ėmėtės veiksmų susijusių su švinu iš ties labai, labai svarbu bent jau neįsileisti tokių šaudmenų į aplinkosaugos požiūrių jautriausias vietoves. Čia ne, nesvarbu, ar, ar, 400 tūkst, ar 40 tūkstančių, ar 500 tūkstančių tonų ant to švino išleidžiama, netai yra svarbu. Bet kalbant apie tokio švino surinkimą, e, apskritai kontroliavimą, tai kaip čia plikom rankom numatoma jį rinkti ar kaip? Ir ne tai, kad čia mes pramonės šaką turėtume e, apsaugoti, būtent toks turėtų būti tikslas, kad šimtai žmonių neprarastų darbo. Bet čia mes kalbam apie švino kontrolę mūsų gyventojų sveikatos gyvūnijos vardan. Todėl aš raginu komisiją. Jei yra blokuojanti dauguma ryč komitete, tai kreipkite tada į tarybą, nes iš tikrųjų yra daug valstybių narių ES, kurioje šaudmenis už vinu jau uždrausti ir mes turėtume irgi imtis e, ryštingų veiksmų. Começo com um conflito de interesses, que ao mesmo tempo me dá talvez um bocadinho de Jeigu pagalvotume ne tik apie minėtus interesus, aš pats esu medžiotojas, mėgstu medžioklę laisvalaikiu. Ir kai žmonės kalba apie švininius šaudmenis, jie nebūtinai e, gerai įsivaizduoja, apie ką iš tikrųjų kalba. Portugalijos parlamente buvo taip pat toks pasiūlymas ir visos frakcijos, socialistai, kairiai, dešiniai ir netgi komunistai atmetė tą pasiūlymą. Norėčiau, kad pakviestumėte ką nors kas apsinuodijo tuo švinu, kuris buvo naudojamas medžioklės metu. E, Atsiveskite čia tokį asmenį, nežinau, raskite kokiu nors kitų įrodymų. Mm, būtų įdomu. Aš nežinau, e, kam galėtų atstovauti toks asmuo mm, švinas naudojamas ne tik medžioklės tikslais, e, E, sportinio šaudimo tikslais taip pat. E, dabar daugelis sporto, sportinio šaudimo klubų surenka panaudotą šviną ir netgi taip užsidirba, e, surinkdamas tą šviną ir jį panaudodamas pakartotinai. Tai iš tikrųjų ideologinis klausimas. Mes čia faktiškai nelabai apie patį šviną kalbame. Švino aplinkoje yra daug kur mūsų namuose, daugelėje viešųjų erdvių, pastatų. Tai tiesiog ideologinis klausimas nukreiptas prieš e, žmonės, kurie e, medžioja. Uh, Buvo anksčiau pasiūlymas dėl šautuvų, dabar dėl švininių šaudmenų. Ar žinote, kiek Europos įmonių išgyvena iš tų šaudmenų? Portugalijoje, Ispanijoje, Italijoje, Vokietijoje, visur Europoje kiek tai darbo vietų, kiek darbo vietų kils pavojus, kas atliko e, tokį tyrimą, kas jame dalyvavo, man būtų įdomu sužinoti, kiek e, žmonių, kurie dirba šiame sektorėje, dalyvavo tame tyrime, kiek e, žmonių, kurie žme, žme, medžioja, dalyvavo tyrime, kaip valstybės narys iš tikrųjų reglamentuojama tokia medžioklė, bet to Kas nutinka tuo atveju, jeigu naudojami švininiai e, šaudmenys? Gal kas nors galėtų man paaiškinti, kuo būtų galima tą šviną pakeisti šaudmenyse? Ar gali man kas nors e, pasakyti, kokią kitą medžiagą būtų galima panaudoti, kad poveikis būtų toks pat kaip švino medžiojant arba naudojant kitais tikslais. Aš noriu paklausti jūsų parlamento ir komisijos pagalvoti apie tikrai pasaulį, vadovauti sveikų protų. Tai kokius teisės aktus rengiame daro poveikį žmonėms. Gyvename e, miestuose ir mums atrodo, kad galime savo valią primesti visiems e, kitiems. Didesnė teritorijos dalis yra kaimo vietovės ir tie žmonės, kuriems tenka laikytis mūsų priimtų teisės aktų, nori suprasti. Kai kalbame apie šviną, turime viską pagrysti moksliniais įrodymais, o ne kokią nors ideologiją. Galiausiai norėčiau, kad šis parlamentas susitiktų su tyrimo autoriais, kas jį parengė, kas jame dalyvavo ir ar buvo tarptų dalyvių kokiu nors mokslininku. Ačiū. You know, you... Dėkoju. Paprastai, kaip žinote, aš e, visada ginu paprastai Europos komisiją nuo um, tarp mūsų esančio daug, didelio radik, suradikalėjimo, tačiau dabar kitaip. Komisija nuėjo per toli. Aš e, nei e, žvejys, nei, nei medžiotojas, tačiau aš mėgstu žvėrieną ir Mano protėviai visą kartą valgė e, žvėrieną, taip pat ir mm, e, gėlavandenės e, žuvis ir aš sveikus, sveikas, aš niekada nesirgau. Aš manau, kad iš tiesų daug isterijos dėl to, kad yra demonizuojamas švinas ar medžiotojai. Aš taip pat esu ornitologas ir esu už draudimus. Mano šalyje e, iš tiesų draudimas šlapžėmėse galioja, tačiau nesuprantu, kodėl komisija taip skuba, taip toli eina. Mūsų šalyje tiek medžiotojai, tiek paukščių mylėtojai e, gali mėgautis e, gyvenimu. Ir aš nežinau, kodėl komisija nusprendė e, priimti griežtesnės priemonės nei ECOS rekomendacija sumažinti e, perinamą laikotarpį, sukurti naujas apsauginės e, zonas, automatiškai kriminalizuoti medžiotojus ir netgi e, išplėsti šlapžemių apibrėžimą. E, pasiūlytoje priemonėje nepaminėta, kad e, tas apribojimas taikomas policijai ar kariškiams. Taigi klausimas. Policininkai e, persekioja nusikaltelį ir ką jie negalimtis veiksmų pagal komisijos pasiūlymą. O kalbant apie visą naudą, kodėl komisija svarsto su varžyti mm, galimybės ir tos tie suvaržymai bus didesni nei kompromisinis variantas. Na ir galiausiai, mm, kalbėdamas apie savo šalį, mes turime apie 400 tūkstančių medžiotojų, apie 500 e, tūkstančių žvėjų. Ir nėra taip, kad, e, kaip Niderlanduose, kad e, tai yra e, medžiotojai milijonieriai. Mūsų šalyje medžioja paprasti, nedidelį atlyginimą gaunantis žmonės, gyvenantis kaimo vietovėje. Tai jiems hobis. Jie negali persiginkluoti niek, nei žvėjai, nei medžiotojai tai e, tarytum nu, e, galimybė um, paskatinti apie dar vieną pusę milijono žmonių mūsų šalyje, kurie nusiteiks prieš ES. Ir aš ornitologas, ornitologas ir tarytum ta, tai tas pats, kas pasakyti, kad mes negalime žieduoti jokių paukščių, juk šlapžėmėse pas mus yra daug paukščių. Manau, kad per daug drastiškas šitas požiūris. Ačiū. Dėkoju. Na, tai dabar komisijai dar kartą suteiksiu žodį, ponas Petinėlį, prašom. Labai ačiū už labai išsamei išsakytą poziciją. Mes pradėsime nuo pono Liz klausimo. Jis paprašė komisijos veikti subalansuotai, susikoncentruoti į esminius dalykus ir neperdyti dalykų. Mes tikrai sutinkame. Aš šiandieną pristačiau ir dabar galiu pakomentuoti štai ką. Tai yra dabartinis draudimo pasiūlymas drausti e, šūvius šlapžamėse, nes yra dar vienas papildomas apribojimas. E, tai yra tik pradinis etapas, tačiau kol kas komisijos pasiūlymo nėra ir nėra e, ekos tyrimo. Mes tik tai paprašėme juos paaiškinti E, savo e, nuomonę. Tad mano visi atsakymai bus apriboti tik tais pirmąją pasiūlymo dalimi dėl švino šūvių mažinimo e, ribojimo šlapžemėse. Ir nemanau, kad tai yra perdėtas pasiūlymas kitai, atvirkščiai jis subalansuotas. Ir taip yra todėl, kad vyko labai didelės gilios diskusijos ir e, dabar diskusijos vyksta tarp valstybių narių atstovų. Taip pat e, prieš tai vyko labai plati viešoji konsultacija ir Mes turime ir tarpusavę sutarimo memorandumą tarp Europos medžiotojų e, asociacijos ir e, kitų organizacijų, kurios susidarė prieš keletą metų e, baigti naudoti šviną šlapžamėse. Taigi jie, mes tik įgyvendame tai, ką prieš keltą metų patarė patys medžiotojai. E, gerbiama Maginės iškėlė keletą klausimų. Visų pirma, labai dėkuoju Jums už konstruktyvų pasi, e, nuo, nuo, nuomonių pasikeitimą. Koks gali būti šlapžemių apibrėžimas? Aš manau, kad turėtume nebeišradinėti dviračio iš naujo. Mes turime dvi konvencijas e, - Amsterdamo konvenciją su viso, visais, visomis apibrieštėmis, kurias valstybės narės pasirašė. Ir e, taip pat turime dar vieną konvenciją, kurią pasirašė 23 iš 27. Taigi apibrėžimą jau turime, kuris yra tarptautiniu mastu priimtas, jį pasirašė valstybės narės ir mes siūlome tą apibrėžimą naudoti. Dabar dėl buferinės zonos. Taip, tiesa, mes turėtume rasti sprendimą. E, Dabartinis pasiūlymas, kad visiems būtų aišku, yra um, numatyti tam tikrą uh, distanciją, uh, atstumą, tai yra 100 metrų. Ir kitaip yra labai sunku sunku apibriežti, ką reiškia iš arti. Tad mūsų pasiūlyme yra e, nurodoma pateikti aišku tik skaičių. Taip pat dėl perinamojo laikotarpio apie tai vis dar diskutuojama, tad dar vis įmanoma bus susitarti. Mes e, žinome, kad airiai turi e, kitokią poziciją nei kito, kitų šalių organizacijos. Tačiau šiandieną mes kalbame ne apie šovinius, o apie šūvius. Ne apie kulkas, o apie šūvius. Šratus. Tai visai kas kita. Ir taip pat socialdemokratų narys iškėlė klausimą buvo paklausta, ar kas nors blokuoja procesą komitete. Ne. Kiekvieną kartą, kai mes šitą klausimą iškeliame komitete, įvyksta gili diskusija, kaip buvo šiandieną parlamente. Taigi nieks nieko neblokuoja, bet diskusijos vyksta toliau. Toliau, toliau ponė daly turėtume e, sukurti paprastą ir sąžiningą e, teisės aktą. Tai priežastis ir yra ta, e, kodėl mes siūlome buferio zoną. Mes turime nurodyti metražą, o ne pateikti sunku apibrėžimą. Mes manome, kad pasiūlymas prieš mus yra pagristas Na, aišku, jeigu yra ypatingų situacijų, pavyzdžiui, Malta su daug mažų salelių, tai sunkumų gali e, kilti. Ir jeigu valstybių narių atstovas iš Maltos, jeigu Maltos atstovas e, e taryboje turės kažkokį pasiūlymą, tai mes galime į jį atsižvelgti. Dabar dėl alternatyvų Tyrime, kuris buvo parengtas ekos ir vertintas dviejų komitetų - mokslinio ir socialinio ekonominio, yra labai aiškiai pasakyta, kad yra alternatyvų. Ir taip, tiesa, šios alternatyvos kainuoja. Yra e, šiame tyrime, kurį atliko ECA, įvertinta, kad Yra papildomų išlaidų, kurios e, siekia apie 25 eurus e, per metus ir be to e, kurios turi pritaikyti savo ginklus. Toliau mes turėtume rasti specifinį sprendimą sporto tikslams. Ponas Rakanaininen. Jūs kalbėjote apie, apie apibriešti. Buvo kitų pasiūlymų į šlapžemės neįtraukti durpynų, tačiau dauguma už tai nepasisakė. Be abejo, mes turime sulaukti daugumos pasiūlymui ir komitete atrodo, kad e, dauguma yra linkę e, priimti dabartinį apibrėžimą. Toliau dėl švino akumuliatoriuose. Nemanau, kad jis yra tinkamas palyginimas, nes tai yra visiškai kitoks procesas. Švinas elementuose yra visiškai uždara grandininė. Joks švinas iš akumuliatorių nepatenka į aplinką, na, nebent aišku yra daromas nusikaltimas, nes žmonės negerbė teisės aktų. E, tačiau E, akumuliatoriuose visas švinas cirkuliuoja grandinę. Jis yra uždarytas, užrakintas. Dėl apibriešių aš jau kalbėjau. Dabar dėl įgyvendinimo Italijoje. Be abejo, kiekviena valstybė narė turėtų pritaikyti subalansuotas priemonės įgyvendinimui. Taigi ne Briuselis turi spręsti kaip e, reikia viską gyvendintis kiekvienoje šalyje. Ir taip pat ponas Fioki iškėlė klausimą dėl šaudimų per rungtynės. Taip, mes esame pasirengę rasti sprendimą. Ir dabar dėl e, biurokratinio metodo. E, biurokratinių priemonių, kurios yra taikomos. Negaliu apie tai kalbėti, nes pirmiausia, dėl jų e, reikia balsuoti valstybių narių komitete ir tik po to jos galės būti patvirtintos tik, jeigu e, joms nesipriešins parlamentas ir taryba. Jeigu jos priešinsis, tai ši priemonė priimama nebus. Taigi tai yra demokratinių institucijų rankose, ne biurokratų. Biurokratai atlieka savo darbą, o mes turime padaryti kaip demokratinė institucija tai, ką galime. Pone Novak, dėl gamintojų, jeigu jie į tai įsitraukia. Taip, buvo dvi plačios viešosios konsultacijos ir čia Briuselėje taip pat buvo organizuojamas seminaras ir jeigu teisingai e, prisimenu, tai buvo 2019 m. vasarį E, visi suinteresuoti asmenys buvo pakviesti dalyvauti ir pristatyti savo nuomonės. Taigi visi dalyvavo ir medžiotojų atstovai ir aplinkosaugos NBO ir visi kiti. Dabar dėl ponios Spurek yra rizika, kad reglamentą valstybės narės praskies. Europoje Įprasta yra tai, kad Europos institucijos, parlamentas ir taryba priima teisės aktus, o po to jos pačios turi juos gyventinį. Be abejo, komisija, jeigu nebus gyveninimo, gali pradėti pažydimo procedūrą, bet prieš tai pačios valstybės narės turi priimti įgyvendinimą ir pažydimo procedūra bus apskritai paskutinė um, pažydimo, paskutinė procedūra paskutinis variantas. Ir atsakysiu ponui Lančinį, jeigu nekalbėsite telefonu, jeigu atsakysite e, į ausines, jeigu užsidėsite ausines. Noriu tik e, jūs patikinti, kad e, nėra jokio neigiamo nusiteikimo prieš medžioklę jeigu šios priemonės bus patvirtintos, jos bus taikomos tam tikriems šaudmenims. Čia kalbame apie konkrečią cheminę medžiagą, šviną, kuris yra pavojinga cheminė medžiaga ir tai visiems žinoma. Susilieti su švinu žmonės arba paukščiai, nes, nesvarbu, kur patiria tam tikrą neigiamą poveikį, kengsmingą poveikį ir savo pristatymo pradžioje aš tai minėjau. Sakiau, kad e, kiek šino patenka į aplinką dėl jokios veiklos, tad komisija turėtų imtis priemonių. Bet e, galiu Jūs patikinti, kad mes tikrai nesame nusteikę prieš medžioklę arba kitokią panašią veiklą. Kalbant apie ginklus ir E, šaudmenis. E, atliktame tyrime ši problema nagrinėjama įsamei ir, kaip sakiau, buvo įvertinti, įvertintos e, ginklų pritaikymo sąnaudos, nuspręsta, kad tai įmanoma. Anksčiau turėjome vertinti ir kitas pavojingasias medžiagas ir jas keisti didelę kainą, didelėmis sąnaudomis, nepaisant to, kad techninė prasme jos gali būti labai naudingos. Pastatuose irgi naudota medžiagų, kurios dabar keičiamos kitomis dėl sveikatos sumetimų. Jeigu nepavyksta įspręsti tam tikrų sunkumų, tenka prie jų prisitaikyti. Uh, Ir mokslinis komitetas būtent šiuo požiūriu vertino švinius šaudmenis. Toliau kalbėsiu vėl angliškai. Pone Pauls minėjo, kad tarp medžiotojų asociacijų ir NVO buvo tam tikrų susitarimų, taip tai tiesa, aš tai taip pat minėjau. Ir buvo kalbama apie tai, kad sunku suprasti skirtingas įvairių uh, medžiotojų asociacijų pozicijas. Aš patikėkitas, e, taip pat buvau susitikęs su įvairiais medžiotojais ir kartais tą poziciją sunku suprasti. Ponas Melo, švinas yra visur, taip. Na, nežinau, ar aš taip e, drastiškai galėčiau tai teikti. Uh, Bet e, žinomas faktas, kad švinas yra labai pavojingas. E, jis pavojingas žmogaus sveikatai ir aplinkai. Ir vienas iš ryš reglamento tikslų - kuo labiau sumažinti švino e, kiekį patenkantį į aplinką, darantį poveikį žmonėms, ponas Frondra. Europos e, komisija neina per toli. Mes e, mes nedemonizuojame nei medžiotojų, nei e, medžioklės, nei švino. Mes konkrečiai kalbame apie švininius šaudmenis šlapžėmėse, taigi tai gana konkretus apribojimas, jis yra subalansuotas. Dėl e, perėjimo laikotarpio, buferinių zonų ir e, šlapžėmio apibriešties. Dėl šių klausimų dar nesusitarta ir e, tęsiasi diskusijos tam, kad rastume subalansuotą sprendimą ir kompromisą. Kiek man žinoma, aš nesu ekspertas, policija e, ne e, šratiniais ginklais naudojasi, e, naudoja kulkas ir jai nebus taikoma ši priemonė, šis reglamentas. Taigi mes teikiame ECA prašymą netaikyti šiuo atveju šio reglamento, nes kad šis reglamentas apskritai kulkoms nebūtų taikomas, nes jas naudoja policininkai. Dėkuoju visiems už pastabas. Muy bien, pues gracias, señor Petinelli. Solo me queda por terminar. Ačiū, ponui Petinelli. Priminsiu, kad kitas mūsų posėdis yra numatytas kovo penktąją dieną. Posėdį baigiame.